come back with before. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit eröffne ich unsere Sitzung. Mėly kolegos, pradedame posėdį, jau yra 3 minutės po 9. Visų pirma, patvirtinkime darbo tvarkę. Darbo tvarkės projektas pateiktas. Buvo pageidauta ją šiek tiek pakeisti. Dėl ketvirto ar penkto darbo tvarkės klausimų tai yra Mercosur ir dempingas. Buvo siūlyta apkeisti vietomis šios du klausimus. Ar dar kas nors norėtų koreguoti darbo atvarkę? Panašu, kad ne. Taigi skelbiu, kad darbo atvarkė yra patvirtinta su tokiu pakeitimu. Toliau eikime prie antro darbo atvarkės klausimo, tai yra pirmininko pranešimai. Paprastai mes e, dirbame labai skaidriai, atvirai, taigi ir šis posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Taigi ir šiandien aš sveikinuosi su visais e, žiūrovais ir klausytojais, klausytojais nuo Helsinkio iki Salonikų ir nuo a, e, a, Lisabonos iki Liuneburgo. Tikrai tikiuosi, kad mes susilauksime dėmesio visoje Europoje. Aišku, yra užtikrinamas ir vertimas, taigi prašyčiau visų kalbėti lietai ir aiškiai tam, kad vertėjai ir vertėjos galėtų jūs gražiai išversti. Dėl NF frakcijos ponas Lankinį pakeis ponas Alvinį. Na, o dabar eikime prie trečio darbo tvarkės klausimo. Šis klausimas yra ES ir Meksikos susitarimas dėl esminių klausimų. Susitarimas. Balandžio 21 dieną. Iš esmės buvo susitarta dėl to susitarimo. Vis, visiškai ned, prieš Hanoverio mūgę. Beje, Hanoveris yra mano gimtasis miestas, o Meksika buvo Hanoverio mūgės partnerė. Taigi, ta proga iš esmės ir ta proga buvo paskelbtas sustarimas su šia šalimi ir tai turėtų pagerinti ES ir Meksikos santykius. Mes dabar gyvename globaliame pasaulyje, kur e, yra daug netikrumo, e, negalima nuspėti, ką padarys prezidentas Trump. Taigi labai svarbu turėti kažką apčiuopiamo. Aš tai sustarimas su Meksika. Beje, aš dar noriu pasisveikinti su naujoju Meksikos ambasadoriumi ES klausimais. Eskanero. Panas Eskanero, sveiki atvykę pas mus. Toliau vyriausias dėrybininkas iš Meksikos, panas Guerra. Ir ES e, vyriausia dėrybininkė yra ponia Kenich. Ji taip pat pas mus atvyko. Labas rytas. Turime ir nuolatinį pranešėją, ES ir Meksikos dėrybų klausimų ir apskritai santykiam su Meksika, tai yra ponia Rodrygas Pinheiro. Aš visų pirma norėčiau steikti žodį poniai Kenai, tam, kad ji pristatytų iš esmės šį susitarimą su Meksika. Apie ką tas susitarimas? Ir taip pat e, paaiškinkite, kas bus daroma toliau. Prašom. Thank you very much, Chairman, and uh, I'm very happy to... Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi būdama pas Jūs ir taip pat džiaugiamės, kad pasiektas principinės sustarimas balandžio 21 dieną e, darybose su Meksika, kurios vykuose maždaug du metus. Tai yra iš tikrųjų labai greitos intensyvios darybos buvo. Taip pat mes džiaugiamės, kad galėjome užbaigti jas per Hanoverio mugę, tai aišku, taip pat prisidėjo prie to greito rezultato, būtent pati mugė. Ir vėlgi tai rodo, kad ES ir Meksika tikrai nori sustiprinti tarptautinę prekybos sistemą, e, plėtoti gerus sustarimus, plėtoti prekybą ir suteikti impulsą visam prekybos aplinkai, kuriai, kurioje šiuo metu kyla gana nemažai iššūkių. Tikriausiai žinote, kad mes paskelbėme principinį susitarimą ir paskelbėme didžiąją dalį teksto mūsų interneto svetainėje iš karto po pasirašymo, po susitarimo sudarimo. Yra dar keletas tekstų, kurie nepaskelbti, su jais dar dirbame, kaip turbūt pamenate mūsų, iš mūsų principinių susitarimų. Yra tam tikrų detalių, kurios turi būti, buvo užbaigtos e, aptarti paskutinėmis minutėmis, ir dėl to, kad darybos užtruko mažiau negu du metus, yra dalykų, kuriuos reikia patikslinti techninę prasme, kalbant apie konkrečius grafikus e, ir geografinio nuorodų sąrašus ir taip toliau. Bet noriu patikinti Jūs, kad tai, dėl ko sutarta iš principo, yra patys svarbiausi politiniai aspektai šio sustarimo neliko jokių neišspręstų problemų, kurios galėtų e, nusverti svarstyklės į vieną ar kitą pusę šiuose darybose. Kas pasiekta šiuo susitarimu? Jis yra ambicingas, turbūt žinote, kad yra egzistuojantis susitarimas, kuris iki šiol veikia gerai, bet buvo tam tikrų trūkumą, nes jis neapėmė visų aspektų, kurie būna įtraukti į prekybos sustarimus dėl patikimo rinką. Nebuvo sustarimas taikomas žemės ūkio produktams. Taigi tai buvo vienas aspektas, kurį reikėjo modernizuoti. Kitas dalykas tai - paslaugų sektorius. E, Meksikoje šio prasme įvykusios yra svarbios reformos ir mes norėjome tai traukti į naują sustarimą šios aspektus, atsižvelgiant į liberalizavimą, Meksikoje. Taip pat buvo pokyčių e, jūrų paslaugų srityje, energetikos žaliavų, telekomunikacijų srity, sektoriuose. Šie sektoriai labai svarbus yra Europos verslai. Taip pat yra e, visapusiškas investicijų ir investicijų apsaugos skyrius, kur pasiekta gerų rezultatų. Meksika gana anksti pas, patvirtino, kad jie yra pasirengę E, e, steigti naują investicijų teismų sistemą ir mes įtraukėme savo įsipareigojimus tokią investicijų teismų sistemai, sustiprinant esminės investicijų taisyklės. Taip pat sutarėme su Meksika, kad kartu dirbsime kuriant daugiašalę teismų, investicinių teismų sistemą. Kaip žinote, ši diskusija dar vyksta, todėl šie žingsniai mano nuomonė, yra labai pozityvus. Taip pat e, sutarėme ne tik apie tarifus, bet ir apie netarifinės kliūtis. Kaip žinote, tokių kliučių yra nemažai pasaulyje. Todėl tampa vis svarbiau su jomis kovoti, siekiant užtikrinti, kad mūsų įsipareigojimai dėl patekimo į rinką nenukentėtų dėl kitų taisyklių, dėl, dėl kitų kliučių. Ir šiame kontekste egzistuoja stiprus įsipareigojimai dėl teisės reguliuoti ir atsargumo principo. Tai yra labai svarbus aspektas, siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta netarifinių kliūčių. Bet jos visgi egzistuoja ir jos yra svarbios vartotojų apsaugai, kai vyksta e, tarp valstybinė laisva priekyba. Taip pat e, tarėmės ir dėl e, netarifinių kliučių sanitarinės e, sektorėje. E, yra tam tikrų susitarimų iki šiol, kurie gyvendinami. Taip pat lygiai rešiai su Meksika dėrėjomės dėl tokių dalykų, kurie e, yra kliūtis SPS srityje. Taigi mes numatome ne tik naujas taisyklės naujame susitarime, bet norime užtikrinti, kad esami susitarimai taip pat veiktų kaip galima geriau. Jeigu kalbėsime apie SPS e, klausimus ir prekybą žemės ūkio prekėmis. Sustarimas taip pat numato vienodas žaidimo sąlygas e, intelektinės nusavybės e, teisų apsaugos rytyje. Bus plačiau bendradarbiaujama kovojant su nekonkurencinga praktika ir su intelektinės nusavybės apsauga yra susiję puikus rezultatai dėl geografinių nuorodų. Numatyta apsauga 340 Europos geografinių nuorodų. Kaip žinote, iš kitų sustarimų patirties mes gerai padiskutavome su Meksika dėl konkrečių geografinių nuorodų kur, kur, kur, kur vyksta seniai tęsėta prekyba su Meksika, kaip ir kitose sustarimuose radome konkrečių sprendimų dėl įvairių geografinių nuorodų. kurios, kuriamis yra suinteresuoti Meksikos gamintojai ir vartotojai ir nori ir toliau naudoti tas geografinės nuorodas. Dėl patekimo į rinką, kaip minėjau anksčiau, anksčiau neįtraukėme nei žemės ūkio, nei perdirbtų žemės ūkio produktų į ankstesnį susitarimą. Dabar tie produktai yra įtraukti. E, sutarta dėl tam tikrų tarifinių kvotų, siekiant apsaugoti tam tikrus Europos interesus, yra tam tikrų jautrių uh, aspektų ir iš Meksikos pusės. Bet e, e, prioritetiniams produktams, kaip, tokiems kaip e, keuliena ir paukštiena, numatytos galimybės patekti į rinką. Kaip žinote, kalbant apie automobilius, buvo tam tikrų problemų, o automobilių sektorius yra labai svarbus europiečiams bet jis taip pat svarbus ir meksikiečiams. Ir galiausiai mums pavyko rasti sprendimą dėl kilmės taisyklių apskritai. Iš esmės 45 procentai e, e, lygmens išlaikoma su tam tikrų lankstumu meksikiečių gamintojams bet tos nuostatos yra riboto galiojimo, mūsų nuomonė tai yra labai geras rezultatas abiems pusėms, kuris apsaugo Europos automobilių sektoriaus interesus. Dėl viešųjų pirkimų, tai kaip žinote, buvo viena iš sričių, kuris valdomas ne federaliniu, o žemesniu lygmeniu ir jam ankstesnis sustarimas nebuvo taikomas. Ilgai diskutavome su Meksika apie tai. Meksika niekada nebuvo įsibarygojusi e, žemesnių negu centrinis lygmuo šiais klausimais ir čia reikalingas sustarimas su valstijomis. Dėl darybų tempo ir dėl to, kad artėja rinkimai be abejonės, Meksika sutarė pradėti ir iš tikrųjų jau pradėjo konsultacijas su savo valstybėmis, valstybių valdžia, kad būtų sulauktas jų pritarimas dėl patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje tam tikrų lygmenių. Pagal valstybių BVP šios konsultacijos dar vyksta ir jos ko gero baigsis iki 19 metų pabaig... pradžios anksčiausiai, bet konsultacijos bet kokiu atveju bus užbaigtos iki tol, kol bus e, užbaigtas visas techninis darbas, tai yra e, sustarimo vertimas ir toliau, kol tas sustarimas buvo, bus pristatytas e, valstybės narėms ir Europos parlamentui. Mes, aišku, su Meksika palaikysime kontaktus šio proceso metu. Kalbant apie prekybos ir tvaraus vystimosi skyrių, aišku, tai yra labai svarbus mums skyrius. Tai kaip paprastai teisė reguliuoti numatyta šiame skyriuje, taip pat yra atsargumo principas, kurį minėjau anksčiau. Prisivėmė įsipareigojimus e, TDO konvencijų atžvilgių dėti pastangas ratifikuoti likusias e, tarptautinės prekybos e, darbo organizacijos e, konvencijas, aštuntąją pavyzdžiui, kurios konvencija Meksika dar nėra ratifikavusi. Taip pat yra senate pateiktas jau pasiūlymas dėl to jau kurį laiką. Ir tikimės, kad čia bus pozityvių pokyčių ratifikuojant šią konvenciją. Taip pat e, yra prisimti griežtai įsipareigojimai įgyvendinti aplinkosauginės konvencijas, konvencijas dėl priekybos ir klimato kaitos, skaitant Paryžiaus susitarimą, dėl e, tvarių tiekimo grandinių, jūrų apsaugos ir priekybos, neteisėtos priekybos, e, gamtos e, produktais. Kai dėl tvaraus vystimosi skyriaus įgyvendinimo, tai jis bus vykdomas konsultacijų ir ekspertų grupių e, forma, pristatant ten ataskaitas. Ir šiame kontekste norėčiau paminėti tai, kad e, šis sutarimas, kuris yra asociacijos sutarimas, tai čia yra ir politinė dalis jame vidaus patariamosios grupės vertins visus asociacijos tarimus ne tik kaip anksčiau kalbant apie tvaraus vystimosi skyrius, bet e, taip pat bus galimybė aptarti svarbius klausimus e, iš viso asociacijos sustarimo. Tai yra taip pat labai pozityvu. Na ir be to numatytas ir pilietinės visuomenės konsultacijų mechanizmas, kaip paprastai. Svarbu taip pat, kad pirmą kartą yra parinktas priedas dėl kovos su korupcija ir korupcinė praktika, kur kalbama apie principus, tarptautinės konvencijas, kurias yra pasirašusios tiek Meksika, tiek Europos Sąjunga, tiek jungtinių tautų kontekste, tiek 30 metų darbo atvarkės dėl tvaraus vystimosi kontekste ir e, G20 principu. principu. Kovo su korupcija e, svarba iškėja ir dėl to, kad tai bus vykdoma per konsultacijas, panaudojant tarptautinius nešališkus ekspertus ir rengiant ataskaitas apie tai. Dėl to manome, kad šis rezultatas yra labai geras. Tai pirmasis toks rezultatas Meksikos e, atveju. Na ir kogi laukti ateityje. Kaip jau minėjau iš pat pradžių, pasiekti rezultatai principinėme sustarime apima viską, kas yra svarbiausia, bet aišku, dar reikia parengti detalės. Diskusijos dėl detalių užtruks dar keletą savaičių, po to e, imsimės teisinių detalių tikslinimo. Aišku, Tai užtruks keletą mėnesių, priklausomai nuo to, kokiu tempu galės abi šalis sutarti dėl to. Po to susitarimą turėsime išversti. Tai taip pat užtrunka šiek tiek laiko. Ir kalbant apie grafiką, tai bandysime baigti techninės diskusijas ir peržiūras per keletą mėnesių po to vyks teksto teisinis valymas, kuris leistų užbaigti teksto rengimą šiemet. Bet aišku, dar viskas priklausys nuo to, kiek tie teisiniai darbai e, užtruks. Na, kaip sakiau, vertimas užtrunka 5-6 mėnesius, kartais net ilgiau. Todėl Ko gero, galutinį sustarimą galėsime pristatyti kažkada 2019 metais valstybėms narėms ir Europos parlamentui. Žinoma, stengsime dirbti kaip galima greičiau, bet yra tam tikros ribos, ne tik dėl pajėgumų, bet priklausomai nuo to, kokių problemų gali iškilti įvairiuose etapuose. Manau, kad tiek galiu pasakyti ir mielai atsakysiu vėliau į jūsų klausimus. König, um, one additional question. Dėkuoju, ponai Kjorn. Vienas papildomas klausimas. Ar ketinate pristatyti e, prekybos e, prekiamis ir paslaugomis ir investicijų dalį bendrajame požiūrėje? Ar numatote dirbti skirtingais greičiais? Tai yra paspartinti darbą su bendraja dalimi ir šiek tiek lėčiau dirbti su investicijų dalimi. That, Ačiū, labai geras klausimas. Kadangi tai yra asociacijos susitarimas, visas susitarimas kaip viena visuma bus pristatomas per tarybos procedūras ir parlamento procedūras. Ačiū, dabar suteiksiu žodį e, šeši, mūsų pranešėjai, poniai Koledė Rodrygės. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, noriu pasisveikinti su Meksikos ambasadoriumi ir jo komanda. Taip pat sveikinuosi ir su ponia Kioningė Herting iš komisijos. Manau, mes visi sutarėme, kad šis e, susitarimas, principinis susitarimas, yra sudaromas tinkamu metu, nes šiuo susitarimu ES ir Meksika visam pasauliui siunčia mm, bendrą žinę tuo metu, kai JAV mm, renkasi protekcionizmą ir ketina pradėti baisius priekybos karus. Niekas nežino, kuo jie baigsis. Manau, kad šis susitarimas rodo ES ir Meksikos įsipareigojimą laikytis pasaulinių priekybos taisyklių. Manau, kad šio susitarimu yra atnaujinami uh, ES ir Meksikos priekybos santykiai. Ankstesnis susitarimas buvo sudarytas prieš daug metų ir manau, kad šis susitarimas yra labai svarbi mūsų ryšių su Latino Amerika dalis. Tai svarbu ir tarptautinėme kontekste. Ir norėčiau pabrėžti vieną skaičių, kuris retai kada minimas. Noriu pasakyti, kad ES ir Meksika sudaro 25 procentus e, pasaulio gyventojų ir, ir taip pat 25 procentus ir pasaulinio BVP. Taigi Meksika svarbi ir gyventojų skaičiaus ir kitais požiūriais. Taigi mums svarbu ir toliau e, plėtoti, gerinti savo priekybos e, santykius ir dirbti iš vien, kad užtikrintume teisingesnę globalizaciją. Aš taip pat norėčiau padėkoti Meksikai už jos pastangas. Meksika reagavo į sudėtingus klausimus ir reiškia poziciją, kuri skiriasi nuo ankstesnės. Aš čia kalbu apie investicijų politiką, kurią mes gynėme Europos parlamente Na, Meksika iš pradžių laikėsi kitokios pozicijos dėl arbitražo. Ir taip pat geografinės nuorodos. Manau, kad Meksika e, parodė labai teigiamą požiūrį ir jį norėčiau akcentuoti. Aš manau, kad e, visų pastangos, įskaitant ir komisiją, buvo e, milžiniškos ir iš tikrųjų Komisija neturėjo daug laiko tam e, sustarimui modernizuoti. Taip pat norėčiau dabar trumpai pakalbėti apie pagrindinius pasiekimus. Į sustarimą pirmą kartą e, įtraukta nuostata dėl kovos su korupcija. Tai yra labai svarbu, nes mes norime padėti Meksikai kovoti su šia rykšte, kuri paveikia visus, ne tik meksikiečiai moka to kainą, tai veikia ir mus. Ir manai labai svarbu mums iš vien kovoti su korupcija ir pinigų plovimu. Ir viduje, ir tarptautiniu mastu. 340 Europos e, geogra e, geografinių nuorodų apsauga Meksikos e, rinkoje taip pat yra labai svarbus pasiekimas. E, taip pat ir galimybė dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, o tai yra ES prioritetinis interesas. Dar vienas svarbus pasiekimas e, bus atvertos valstybinių viešųjų pirkimų rinkos Meksikoje, kai įsigalios sustarimas. Dar vienas svarbus šio sustarimo elementas yra tas, kad pirmą kartą priekybos susitarime Turime skyrių skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Na, kai kas sako, kad tik jos, joms tai bus naudinga, bet iš tikrųjų daugia nacionalinėms bendromėms nereikia prekybos susitarimų, jos įsisteigia kur nori ir jos pačios susitvarko su administracinėmis ir tarifinėmis problemomis, kurios yra susijusios su prekyba. Ir tai, kad čia daugiausia dėmesio skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios būtent gauna daugiausiai naudos iš priekybos susitarimų, yra geras e, dalykas ir turime priemonių, kurios parodys, kaip mažos ir vidutinės įmonės galės gauti naudos iš šios, šio priekybos susitarimo. Ir labai svarbu, kad Na, šis sustarimas yra skirtas joms, o ne vyriausybėms. Vyriausybės tiesiog derasi dėl sustarimų, kad paskatintų priekybą privačiame sektoriuje. Taip pat svarbus yra ir sustiprintas e, dialogas, pilietinės visuomenės dalyvavimas. Tai yra naujas elementas šiame, šiame sustarime ir manau, kad tai turėtų tapti pavyzdžių visiems kitiems. Tai yra svarbus žingsnis pirmin, nes pilietinė visuomenė prisideda ne tik prie tvaraus vystimosi skyriaus, kaip buvo iki šiol. Taigi tai yra tokie, šie yra pagrindiniai pasiekimai, kuriuos norėjau akcentuoti. Tai visada rūpi Europos parlamentui. Visą tai yra labai gerai, tačiau e, kai kas e, kelia susirūpinimą ir norėčiau dabar tai apžvelgti. E, tvaraus vystimosi skyrius ar tikrai bus laikomasi tų pačių socialinių darbo ir aplinkosaugos teisių, kaip susitarime su Kanada. Kaip sakė ponė Kenį, kaip teisingai pastebėjo ponė Kenį, Meksika dar nėra ratifikavusi Tarptautinės darbo organizacijos 98 konvencijos. svarbu ne tik palengventi priekybą prekiamis ir paslaugomis. Lygiai taip pat svarbu, kad priekyba taptų priemonę užimtumui, didinti darbo vietoms kurti. Svarbiausias dalykas yra aplinkos, ekonomikos ir socialinės sąlygos, kuriomis gaminamos prekės Todėl labai svarbu, kad Meksika ratifikuotų TDO 98 konvenciją. Toliau geografinės nuorodos. Aš jau minėjau, kad tai turėtų būti naudinga. Meksikoje, Meksikoje veikia prekybos prekių ženklais o ne geografinėmis nuorodomis grindžiama sistema ir tai, kad geografinės nuorodos dabar pripažįstamos yra labai svarbu. Vis dėlto yra tam tikrų nuogastavimų dėl geografinių nuorodų, pavyzdžiui, mančego sūrio, kitų sūrių, kurie gaminami ir Italijoje, ir Prancūzijoje. Labai svarbu, kad vartotojai žinotų, tiksliai žinotų, iš kur atvežami sūriai. Na, gali būti gaminamas mančego sūris Meksikoje, tačiau tai nebus toks pats sūris, kuris gaminamas kastyje mančia Ispanijoje. Labai svarbu, kad visa tai būtų labai aiškiai paminėta prie produkto etiketėse. Ir dabar perinu prie savo klausimo. Kaip mes praktiškai užtikrinsime, kad geografinės nuorodos būtų tinkamai apsaugotos. Pone Kenig sakė, kad viskas, kas svarbu politinių požiūrių, yra įtraukta į susitarimą. Ir čia turiu dar vieną klausimą, nes nesu tikra, kad įtraukti visi politiniai elementai. Man atrodo, kad 21 amžiaus priekybos susitarimai turi apriepti absoliučiai viską ir taip pat turi būti nuostata ir dėl lyties. Negalime palikti nuo šalyje ne vienos gyventojų grupės. Ir galiausiai nuostata dėl žmogaus teisių. Turime nuostatą dėl tvaraus vystimos, jį įtraukta į susitarimą, tačiau parlamentas sunerimės dėl to, kad šis asociacijos sutarimas nėra viešas. Taip, dauguma šio susitarimo skyrių, šiaip susitarimo skyrių yra paskelbta, tačiau nėra paskelbtas asociacijos susitarimas. Labai ačiū už tai, kad išsakėte preliminarų proceso vertinimą. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, o paskui ir komiteto nariams. Pasistengime kalbėti kiek įmanoma glaučiau. Sakykime, kiekvienam skiriame po dvi minutės. Ar kas nors pavaduoja pona Fizas iš EPP? Panašu, kad ne. Tuomet Emma McClarken, jos taip pat salėje nėra. Tuomet suteiksiu žodį Ditai iš Alde. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti komisiją pasiekus tokį rezultatą. Uh, Manau, kad iš tikrųjų ES dabar duoda labai svarbę žinę. Mums pavyko e, modernizuoti susitarimą su Meksika ir ES vis dar gina priekybos liberalizavimo idėją yra vienas dalykas, kuris man dar kelia šiokį tokį susirūpinimą. Na, o šiaip susitarimas tiesiog puikus. Tikrai e, Jeigu mes kalbame apie tai, kad reikia atnaujinti susitarimą, tai reikia atsižvelgti visus svarbius aspektus, tuos aspektus, kurie svarbus įmonėms 21-ame amžiuje. Turiu omeny e, tai, kad susitarime nėra nuostatų dėl domenų srautų. Tikra gėda. Atsimenu, kad toks, tokios nuostatos buvo įtrauktos prieš porą mėnesių į susitarimą su Japonija. Kodėl panašių nuostatų e, nėra e, susitarime su Meksika? Galbūt komisija galėtų paaiškinti dabar dėl tolimesnių darbų. Gal komisija galėtų patikslinti, kaip jie įsivaizduoja tolimesnį procesą? Jūs minėjote, kad reikia susitarimą išversti. Įdomu būtų sužinoti, Kada jūsų nuomonė tas susitarimas bus įgyvendintas? Ačiū. Ačiū toliau Heidi Hautala, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Be abejo, atėjo laikas modernizuoti susitarimą su Meksika. Bet mano frakcijai vis dar kyla daug klausimų. Pavyzdžiui, kaip iš esmės šis susitarimas suriša rankas naujai vyriausybei? Šis sustarimas buvo pasiektas vykstant rinkimų kampanijai. Įvyks Liepos pirmą dieną rinkimai į parlamentą Meksikoje ir kyla klausimas, ar naujoji Meksikos vyriausybė turės tam tikrą manevro laisvę dėl šio susitarimo. Dabar noriu pasiteirauti dėl susitarimo 22 straipsnio ketvirtos dalies. Ten nurodyta, kad investuotojas uh, E, gali, apsisku, gali e, paskūsti, e, pasiskūsti, jeigu yra pažeidžiama kažkokia sustarimo nuostata, nors jeigu niekada nėra įsigaliojęs galtinis sustarimas. Kaip tai įmanoma, gal galite paaiškinti? Dar vienas klausimas, jis yra susijęs su tvaraus vystimosi skyriumi. Nelabai džiaugiuosi girdėdama, kad e, dar nėra ratifikuota 98 metų konvencija, kad dar nėra užtikrinamas visiškas tiekimo grandinės skaidrumas. Labai džiaugiuosi, kad turėtų būti saugoma laukinė gamta, e, kai yra formuojamos prekybos grandinės, bet ar to tikrai pakanka, kas jau įtraukta. Na ir galiausiai dėl kovos su korupcija ir pinigų plovimu. Yra puikiai uh, įrodymais pagristų atvejų, kai bankai plauna pinigus. Ar jūs ketinate įtraukti privalomas nuostatas dėl kovos su korupcija į galutinį susitarimo tekstą? Ačiū. Labai ačiū. Lola ir Ticiana jų salėje nėra. Anmariminė. Ačiū pirmininkė. Kaip jau esame sakę anksčiau, iš tikrųjų iš priekybos sustarimo turėtų turėti naudos abi pusės. Jūs minėjote, kad dabar vyksta rinkimų kampanija. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų tai yra puikia proga uh, paskubinti susitarimo sus, sudarimą. Iš susitarimo, kaip jau sakiau, turėtų turėti naudos abi dvi pusės. Reikia atlikti taip pat ir išsamius tyrimus, e, iš viso prieš pradedant dėrėtis. Ir noriu pastirauti, ar tai atsitiks prieš sudarant galtinį susitarimą. Čia netiesiogiai kreipiuosi ir į pranešėją. Korupcija ir nusikaltimai susijęs su narkotikais yra didžiulės problemos Meksikoje. Taip pat yra pažydinėjimas ir žmogaus teisės. Ar yra numatytos kažkoks tai sankcijų mechanizmas? Toliau dėl e, vykstančio dialogo su Meksika. Ką jūs ketinate daryti, kad vyktų tikras dialogas su Meksika? Jūs taip pat minėjote, kad dar nesusitarta dėl visų smulkių detalių, bet gal galite patikslinti? Daugiausia problemų juk ir kyla dėl įvairių smulkių detalių. Kokios tai detalės ir kodėl iki jų dar likščiau nesusitarta? Ačiū toliau, Karolinu. Ačiū pirmininkė. Aš irgi labai džiaugiuosi tuo, kad įtraukta nuostata dėl kovos su korupcija. Uh, Man kyla klausimas, kokiu priemonių reikia tam, kad tokias nuostatas būtų galima įgyvendinti. Man dar neaišku, kas būtų daroma konkrečiai. Toliau nuostata dėl žmogaus teisų gynimo. Tai yra tikrai labai pozityvus, teigiamas dalykas, bet mes nežinome, kaip konkrečiai vyks procesas. Jeigu kažkoks asmo pasiskus, kad yra pažeidžiamas jo teisės, iš viso kur jis gali kreiptis, kas spręs E, dėl e, priekybinių lengvatų e, režimo suspendavimo. Koks bus konkretus procesas? Toliau dėl pasaulio darbo organizacijos standartų, kada jie bus ratifikuoti ir Meksikoje. Toliau tvaraus vystimos skyrius. Man labai svarbu, kad būtų nustatytas tinkamas sankcijų mechanizmas, būtina apsaugoti žurnalistus, nevyriausybinės organizacijas. Dabar yra asmenų, kurie persekiojami Meksikoje, kai kurie ir nužudomi. Tai koks bus numatytas sankcijų mechanizmas, kaip bus apsaugoti ir darbuotojai, kaip bus saugoma aplinka. Aš prisimenu, kad uh, mūsų kolega Sorimoiser anksčiau sakė, kad yra sankcijų mechanizmas, bet kad jis buvo, bet dėje nedaug kas iš jo beliko. Tai kaip bus apsaugomos, bus saugomos įvairios e, teisės, jeigu tas sankcijų mechanizmas tinkamai neveikia. Jeigu bus atliktas, įvykdytas kažkoks pažeidimas, kaip bus taikomos sankcijos? Štai koks mano klausimas kalbėjote būtent tiek laiko, kiek jums ir buvo skirta Marija Arena. Ačiū, noriu užduoti klausimus dėl rinkimų pirmą birželio, e, kurie palieka tam tikros manevro laisvės e, dėl darybų. Manau, kad reikia palikti tokios manevro laisvės, nes turėsime naujus politinius atstovus, kurie bus išrinktus, kurie e, nedalyvavo šioje diskusijoje iki šiol. Antras klausimas. Dabartinė sustarimo vertinimas. Jeigu pažiūrėsime į Šiaurės Amerikos ir Meksikos sustarimą, e, tai pavyzdžiui, klausimai dėl darbo, vaikų darbo, saugos darbe. Darbuotojai bando apskūstis, kad e, įmonės nesilaiko šio pralaus sustarimo ir nenumatytas sankcijų mechanizmas. Ar jūs galvojate apie tai, e, kalbant apie šį susitarimą? Trečias klausimas dėl mišrumo to susitarimo. E, Gaužės 22 bus e, diskusija taryboje dėl prekybos susitarimų struktūros. Ar čia galvodami apie šį susitarimą, ar galvojate apie tam tikrus klausimus susijusius su investicijomis? Kalbant apie sustarimą su Kanada, tai jūs įsipareigojate, kad komisija gerinti tai, kas yra šiame, tame sustarime. Ir dėl tvaraus vystimosi jūs taip pat pasiūlėte įtraukti tokį skyrių, o taigi kokie planai dėl šio E, skyriaus yra. Ačiū toliau, Jachim Šuster. Ačiū labai trumpai, nes daugelis klausimų jau buvo išsakyti. Dėl tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ar e, Meksika privalo ją ratifikuoti prieš įsigaliojant šiam susitarimui, ar e, ta konvencija bus ratifikuota kažkada vėliau. Na, tokiu atveju mes jau turime prastos patirties. Dabar dėl įgyvendinimo terminų. Su komisija mes jau daug diskutavome apie tai, kaip yra įgyvendinamas, kaip yra įgyvendinamas priekybos susitarimo tvaraus vystimosi skyrius. Ar jau yra čia kažkokios patirties su Meksika, ar jau kažką yra įgyvendinusi? Ponas Rubiš, ačiū. dėl prekybinių srautų. E, Sevilijoje esantis jungtinių tyrimų centras e, yra atlikęs išsame analizę dėl to, kaip, kokie yra prekybos rautai. Kalbant apie susitarimą su Pietų Koreja, tai e, abiems susitarimo pusėms prekių srautai padidėjo 30 procentų. Tai reiškia, kad buvo sukurta naujų darbo vietų, padidėjo gerovės lygis. Uh, Kiek numatoma, kad padidės priekybos srautai sudarius sustarimą su Meksika? Toliau kitas klausimas. Mes e, pasitikime Meksikos teismais, kad šio sustarimo nuostatos bus įgyvendintos, bet ar nekils problemų dėl arbitražo teismų? Ačiū. Pane Žamė, paskutinę kalbėtą. Uh, Pasistengsiu kalbėti trumpai. Na, akivaizdu, kad mm, pranešėjau, kad mm, tas stiprus siunčiamas mm, pasauliui signalas turėtų būti susijęs su galvijais ir Merkosiūrų taigi su maisto produktais. Na, vis dėlto taisyklės nėra vienodos visiems ir aš norėčiau e, pakalbėti apie antibiotikų naudojimą. Antibiotikai yra draudžiami Europos rinkoje, tačiau Meksikoje jie yra naudojami. Toliau kalbant apie problemas, apie kurias kalbėjote, tai yra sanitarija, fitosanitarija ir atsargumo principą. E, manau, kad e, na, čia kyla problemų dėl atsekamumo, dėl ženklinimo ir taip pat ir dėl korupcijos. E, taigi ženklinimas reiškia, kad turi būti nurodoma informacija ant produktų inform, importuojamų iš Meksikos ir manau, kad toks tokiam ženklinimui yra taikoma nepalanki teisinė procedūra. E, pavyzdžiui, JAV dažnai pralaimi prieš Kanadą, Kanadą o mes kalbame apie nediskriminavimą. Ir iš tikrųjų mūsų ministras yra sakęs, kad ženklinimo paskirtis yra informuoti vartotojus apie e, tam tikras išimtis, kurios egzistuoja. Taigi manau, kad ženklinimą reikia nagrinėti labai atidžiai ir galvoti apie nediskriminavimo principą. Mūsų nuomonė vis dėlto turi būti taikomas tik atsargumo principas ir jo negalima atsisakyti. Taigi būtent tokiais klausimais norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Norėčiau išgirsti apie jūsų tikslus, nes kaip ir sakė kitas pranešėjas, vart, vartotojai neturi būti klaidinami nei dėl geografinių nuorodų, nei dėl sveikatos aspektų, nei kitų dalykų. Ačiū dabar suteiksiu žodį naujam ambasadoriui, ponui Eskenero, mm, pasisakyti nedaugiau kaip penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Su pirma, noriu padėkoti Jums ir kitiems komiteto nariams už galimybę klausytis Jūsų diskusijų. Aš esu naujas Meksikos ambasadorius Europos Sąjungoje ir ypač džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiame posėdėje. Tai yra pirmasis e, šio komiteto posėdis po to, kai iš principo buvo sudarytas naujas e, ES ir Meksikos sustarimas. Ir žinoma, tai yra pagrindinis prioritetas e, siekiant stiprinti ES ir Meksikos strateginį bendradarbiavimą. Kaip žinote, šis susitarimas yra platus, tai yra didelio užmojo ir novatoriškas susitarimas, kurį sudaro trys elementai. Pirmiausia, yra numatoma stiprinti politinį dialogą, mm, struktūrizuoti politinį dialogą aukščiausių lygių, taip pat e, skatinti visų parlamentarų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą, taip pat ir ES ir Meksikos bendradarbiavimą. Ir taip pat numatyti bendrus veiksmus ir bendras pozicijas, kai kyla dideliai iššūkiai pasaulyje. Pavyzdžiui, tai turiu galvoje taiką, saugumą ir pasaulinį bendradarbiavimą. Ir šis sutarimas tai, bus platforma mums pereiti prie uh, naujo tipo bendradarbiavimo. Jis suteiks mums galimybę sutelkti viešuosius ir privačius išteklius ir plėtoti mokslinį techninį bendradarbiavimą per Atlantą, taip pat skatins regioninį bendradarbiavimą, kad būtų galima pritraukti finansinių, materialinių išteklių ir gyvendinti naujus projektus. Ekonominių požiūrių šis susitarimas atveria naujų galimybių gauti prekių, naudotis paslaugomis įvairiose rinkose, taip pat sudaro palankesnės sąlygas e, investicijoms ES ir Meksikoje ir daug privalumų numatoma mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi apibendrinamas galiu pasakyti, kad e, šis susidarimas bus abipusiai naudingas. Jis mums padės judėti į priekį ir įveikti nacionalinius vystimosi iššūkius. Jis turės įtakos regioniniams ir pasauliniams mūsų veiksmams ir padės e, ES ir Meksikai bendradarbiauti tarptautinėme kontekste. Bet svarbiausia, kad šis sutarimas siunčia stiprų signalą tarptautiniai bendryjai. E, jame kalbama apie laisvosios prekybos svarbą tokios laisvosios priekybos, kuri dera su socialinės apriepties ir tvaraus vystimosi tikslais. Tai taip pat šis sustarimas taip pat yra palankus daugia šališkumui. Yra numatomos bendros taisyklės visiems, jų turi laikytis visi. Taip pat tai yra aiškus signalas tarptautiniai bendryjai, kad Meksika ir ES pripažįsta viena kitą kaip esminės partnerės. Uh, E, siekiant kurti naują pasaulinę valdyseną, kuri remia teisingą ir tvarų vystimasi visame pasaulyje, kuri pasisako už teisingesnį pasaulį, e, kuriame galima kartu įveikti iššūkius. Tai yra pasaulyje, kuris e, yra vis labiau susijęs, susijęs Galiu pasakyti, kad Meksikos ambasada yra pasirengusi dirbti su šiuo svarbiu susitarimu ir stiprinti ES ir Meksikos santykius. Mes taip pat norime labai aiškiai pasakyti, kad užgneužę kvapą laukiame e, vizito, darbo grupės vizito birželio pradžioje. Toje grupėje bus ir pranešėjas iš pranešėja iš INTA komiteto, ponė Imakolata Rodrygės Piniero. Ji atvyks kartu su ponu Santiago Fisas, šešėlinių pranešėjų. Nekantrai laukiame jų vizito, manau, tai bus gal, dar viena proga mums sustiprinti ryšius. Ir pirmininkė, dabar dar norėčiau suteikti žodį mm, Meksikos e, vyriausiam priekybos pareigūnui čia, Briuselėje. Ir kaip buvo pasakyta, jis buvo atsakingas už e, dėrybų dėl priekybos skyrių. Ačiū, dėkoju ambasadoriu. E, šis susitarimas sudaromas labai svarbiu metu, kaip jau buvo pasakyta, ne tik turint galvoje pasaulinį priekybos kontekstą, bet ir todėl, kad jo yra išsklaidomas mitas, kad E, Meksikai reikėjo naftą sustarimo prieš sudarant sustarimą su ES. Meksika palaikiai vertina šį sustarimą, tikiuosi, kad taip yra ir ES. Priekybos ramstie mes pasiekėme didel, svarbių, reikšmingų rezultatų ir kalbant apie prieigą prie prekių ir paslaugų rinkų, taip pat mes įtraukėme ir naujus klausimus, naujas rytis ir atsižvelgėme į tam tikrus delikačius klausimus, siekdami pusiausvėros. Kaip sakė ponė Rodrygės Piniero, Meksika iš Meksikos šios dėrybos pareikalavo milžiniškų pastangų daugelie sričių, kurios yra novatoriškos. Ir mes suprantame, kad ES reikėjo gerų šių dėrybų rezultatų. Ir nors mums tai yra visiškai nauja teritorija, mums pavyko pasiekti susitarimą, pavyzdžiui, dvišalių susitarimą dėl e, skundų dėl ginčių, tai tarp valstybinių priekybos e, dvišalių ginčių buvo pasiektas toks pats susitarimas kaip ir SETA susitarime. Ankstesnių dėrybų metu Meksika, Meksikos įsipareigojimai apsiribojo tik centriniu federaliniu lygiu, o dabar naujajame susitarime Meksika įsipareigojo atlikti tam tikrą darbą. Ir tai reiškia, kad e, kai kurios iš 32 valstijų bus įtrauktos į šį susitarimą. Ir taip pat dvi susitarimo dalis yra svarbios Europos Sąjungai. Anksčiau buvo numatyta, ankstame susitarime buvo numatyta apsauga spritiniams gėrimams, ES dabar norėjo mm, ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos. Taigi buvo, ES paprašė uh, Iš 140 geografinių nuorodų dabar turime taip pat 20 maisto produktų ir amatų produktų iš Meksikos, kurie taip pat bus saugomi. Taip pat e, yra labiau atveriamos žemės ūkio rinkos. Meksikoje buvo konsoliduotos struktūrinės reformos telekomunikacijų kitose sektoriuose, e, yra įtraukiamos naujos novatoriškos rytis, pavyzdžiui, energetika, kova su korupcija, filialai, taip pat e, mažos ir vidutinės įmonės. Kalbama taip pat ir apie atsparumą e, antimikrobinėms medžiagoms ir panašiai. Taigi aš noriu patvirtinti tai, ką sakė ambasadorius ir dar kartą pasakyti šio komiteto nariams, kad mes e, visada esame atviri, jeigu jūs norite išklausyti mūsų nuomonę, išgirsti mūsų pozicijas arba turite nuogastavimų dėl priekybos dalies. Taip pat norėčiau labai padėkoti, įvertinti abiejų dėrybininkų komandų atliktą darbą. Noriu padėkoti už rezultatus ir ypač dėkoju Elenai Kioniai. Labai ačiū. Ačiū už tokį um, pasiūlymą iš jūsų pusės prisidėti prie tolimesnio darbo. Buvo daug klausimų, daug pastabų, netrukus suteiksiu žodį poniai Kenich. Bet prieš tai žodis ponui Pons, kuris pakomentuos politinius aspektus. Buvo iškelta klausimų dėl žmogaus teisų, buvo ir kitų politinių klausimų. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Man atrodo, kad nuskambėjo tikrai daug pastabų. Su džiaugsmu galiu pastebėti, kad buvo pasiekta pažanga. Beveik visose šio susitarimo srityse jau buvo pasiekta pažangos. Kaip žinia, susitarimas labai plačios apimties. Yra e, skyrių, kurie susijęs su vairiais politiniais klausimais ir turiu konstatuoti, kad praktiškai visur buvo pasiekta pažangos. Dabar dėl bendradarbiavimo pagal šį naują susitarimą. Um, darybos baigėsi praėjusiu metu lapkritį. Džiaugiuosi galėdamas konstatuoti, kad buvo sustarta ir dėl priekybinių aspektų. E, e, balandžio 21 dieną jau buvo galima konstatuoti, kad buvo pasiekta pažanga. Dar yra kai kurios techninės detalės, kurias reikia tobulinti. Bet, kaip jau sakė e, kolegė, yra dar atvirų klausimų ir ties jais bus dirbama per ateinančias savaitės. Taip pat noriu pasakyti, kad nėra susitarta dėl nieko, kol nėra susitarta dėl visko. Čia labai svarbus bus Europos parlamento balsas. Tai tiek iš mano pusės. Jeigu bus kažkokių papildomų klausimų, tai melai juos atsakysiu. Ačiū, ponė Kenich. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū visiems komiteto nariams už puikius klausimus. Jų buvo labai daug. Pasistengsiu juos atsakyti kiek įmanoma greičiau. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo priekybos ir tvaraus vystimosi skyriaus. Taip, e, tame skyriuje yra įsipareigojimų dėl e, darbo teisės, dėl socialinių aspektų. Yra nuostatos ir dėl veiksmingo Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo Taip pat aš jau anksčiau minėjau pilietinės visuomenės mechanizmą, kuris būtų taikomas visam susitarimui, yra nuostata ir dėl priekybos poveikio bio įvairoviai. Taip pat yra visas straipsnis dėl įmonių socialinės atsakomybės. Taigi tokios nuostatos buvo sustiprintos e, e, šiame susitarime, jos yra griežtesnės negu kad susitarime su Kanada. Uh, Kalbant apie įgyvendinimo mechanizmą, taip, diskusijos dėl to vyksta jau ilgai, įvyko nemažai susitikimų ir su komisaru. Kaip jau sakiau anksčiau, egzistuoja tradicinis įgyvendinimo mechanizmas, kuris matomas ir kitose prekybos sustarimuose. Tas mechanizmas yra pagrystas bendradarbiavimu, bet taip pat yra įtraukiama ir pilietinė visuomenė per nacionalinės patarėjų grupės, uh, Yra sudaromios ir ekspertų grupės. Ir taip pat kai kurios ataskaitos yra viešinamos. Komisija yra tvirtai įsitikinusi, kad tai yra geriausias būdas, e, norint įgyvendinti priekybos ir tvaraus vystimos srities susitarimus. Ir kad dabar apie sankcijas. Mes dar e, e, nematėme, kad pasiteisintų e, sankcijomis pagristi mechanizmai kitose susitarimuose, pavyzdžiui, susitarimas su JAV. buvo minėti darbo teisės pažeidimai arba e, TDO nuostatos. E, na, sunku būtų užtikrinti jų laikymasi per sankcijų sistemas. Sunku čia būtų pasiekti teigiamų rezultatų, kai yra laikomasi bendradarbiavimo, bendradarbiavimo grįsto uh, požiūrio. Kaip jau buvo sakyta, ataskaitos bus viešinamos, taip pat ir apie tai, kaip įgyvendinami priekybos ir tvaraus vystimos reikalavimai. Dėl geografinių nuorodų. Čia noriu pasakyti, noriu kalbėti labai aiškiai. Buvo pateiktas pavyzdys, buvo dėl mančego sūrio pateiktas pavyzdys. Tai labai svarbus produktas ir Meksikai, ir Ispanijai. E, šis sūris um, Ispanijoje gaminamas iš avių pieno, o Meksikoje iš karvių pieno. Meksikoje galima pardavinėti mančego sūrį iš Ispanijos, bet kalbant apie Meksikos mančego sūrį, tai jo pakuotėje nėra e, nieko, jokių simbolių, kurie būtų susiję su Ispanija. Taigi manau, kad padėtis jau pagerėjusi. Europos Sąjungoje galioja e, e, nuostatos dėl geografinių nuorodų ir mančego sūris, kurio bus galima prekiauti ES, bus ispaniškas mančego sūris su geografinėmis nuorodomis tą patį pasakyčiau ir apie kitus produktus su geografinėmis nuorodomis. Vėlgi čia bus tam tikrų adaptacijų, bus lankstesnių nuostatų, kaip jau sakiau anksčiau, tokių produktų bus labai nedaug. Tikrai nenorime, kad e, e, vartotojas būtų suklaidintas, kad jis nežinotų, kokį produktą jis perka. Taigi čia labai svarbus ženklinimo aspektas. Buvo dar vienas klausimas susijęs su ženklinimu. Susitarime buvo nurodyta, kad e, ženklinimas turi atitikti ES teisės aktus, taigi neturi kilti joks pavojus, jog kažkoks produktas bus paženklintas ne taip, kaip reikalauja ES teisės aktai. Kalbant apie e, Meksikos produktus, kurie bus importuojami į ES rinką, Tai be abejo, čia reikės visapusiškai paisyti ženklinimo reikalavimo ir taip pat bus e, vadovaujamas atsargumo principų, kuris įtvirtintas ir SP skyriuje. Dėl duomenų srautų. Kaip žinia, komisija neseniai pristatė savo pasiūlymą dėl įsipareigojimų susijusių su duomenų srautu. Šį pasiūlymą dar reikės aptarti su valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu. Uh, Mes neturėjome laiko pateikti naujo pasiūlymo Meksikai. Mes e, prie šio klausimo grįšime, e, kaip bus pasibaigusios e, vidaus diskusijos sustarimas, ko gero, jau bus įsigaliojęs, bet mes tuomet pristatysime peržiūrėtą pasiūlymą. Susitarime nurodyta, kad tai gali atsitikti po trijų metų, bet niekas mums neužkarta kelio pateikti naujo pasiūlymo ir anksčiau. Dėl įgyvendinimo apie tai jau esu kalbėjusi. Viskas priklausys nuo to, kaip sparčiai mums pavyks parengti galutinį susitarimo tekstą, e, kaip viską, kaip pasiruoš teisininkai, kaip greitai pasiruoš teisininkai. Yra atveju, kai tokie susitarimai įsigalioja per du mėnesius ir Meksikoje labai daug specialistų dirba su šiuo tekstu. Na, kai bus suderintas tekstas, tai prireiks bent šešių mėnesių. Abi pusės nori, kad susitarimas įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. Kaip jau buvo sakyta, Meksikoje artėja rinkimai, jie įvyks Liepos pirmą dieną. Uh, dabartinė Meksikos vyriausybė dar dirbs iki lapkričio pabaigos ir tikrai mes norėtumėm, kad iki lapkričio pabaigos pavyktų padaryti kiek įmanoma greičiau. ko gero valstybėms narėms e, sustarimas bus pateiktas 2019 metų pradžioje. Aišku, viskas priklausys ir nuo vertimo. Tikimės, kad gal tai padarys, pavyks padaryti ir greičiau. Be abejo, susitarimas kol kas dar nebuvo ratifikuotas ES. Ir Meksikoje, ko gero, susitarimą turės ratifikuoti naujoji vyriausybė. Meksikos vyriausybė turės dar parengti savo poziciją dėl suderinto sustarimo teksto. Dėl to ir šis sustarimas atneša abipusės naudos. Na, dėl šio sustarimo dėrėjosi dvi pusės. E, mūsų nuomonė sustarimas bus naudingas ES ir ko gero kolegos iš Meksikos dėrėjosi dėl tokio sustarimo, kuris būtų naudingas ir Meksikai. Kaip jau buvo sakyta, susitarimo tikslas suteikti galimybių abiems pusėms padidinti priekybos ir investicijų apimtis. Buvo klausta ir dėl egzistuojančio susitarimo, kuris dabar galioja. Kalbant apie dabartinį susitarimą ir um, priekybos paslaugomis. Per pastaruosius 15 metų jų apimtis išaugo tris kartus. Taip pat kiekvienais metais didėja ir prekių srautai. Na ir šis padidėjimas yra didesnis negu kad bendradarbiaujant su kitomis šalimis, kai kuriams kitomis šalimis. Mes tikimės, kad naujosios nuostatos atneš dar daugiau naudos abiems pusėms. Dėl e, tvarumo poveikio vertinimo. Taip, darbas ir šioje srityje vyksta paraleliai. Darybos vyko labai sparčiai, nes, kaip sakyta, Meksikoje artėja rinkimai ir buvo norima pasinaudoti įgautų pagreičių. Kaip jau sakiau, yra atliekamas ir poveikio tvarumo vertinimas. Gavome jau ir ataskaitą apie tai, kaip vyksta procesas. Deja, galtinė ataskaita nepasirodys anksčiau negu kad birželį dėl to tenka apgailestauti. Bet gautos pastabos apie tą e, tvarumo poveikio vertinimą jau buvo įtrauktas, įtrauktas į sustarimą. Dėl galutinės teksto versijos, na, sakiau, kad kai kurios detalės dar neišspręstos. Mes e, norime rasti tinkamą politinę techninių detalių formą. Reikia peržiūrėti keletą šimtų puslapių. Svarbu, kad e, e, būtų rastos tinkamos formuluotės ir dėl pateikimo į rinką ir kitų dalykų, tai šiek tiek užtrunka. Na, bet tikrai nevyksta dėrybos dėl jokių tokių svarbių klausimų, kurios galėtų iš esmės pakeisti susitarimą kurie galėtų iš esmės pakeisti sustarimą. Dėl tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ne, nėra reikalavimo e, patvirtinti arba ratifikuoti 98 metų e, e, TDO konvencijos. Uh, To nėra ir kitokiose susitarimuose, bet aišku, mes atidžiai stebėsime, kas vyksta toliau, kaip yra e, svarstamas atitinkamas įstatymas Meksikos senate. Dėl tarptautinės teismų sistemos. Kalbant apie šią sistemą, tai ji labai panaši į tą sistemą, kuri yra setę susitarime su Kanada. Uh, Yra ir tam tikrų pokyčių. Jie jau yra atspindėti susitarime su Meksika. Mes e, džiaugiamės, kad pavyko pasiekti rimtų įsipareigojimų dėl tarptautinės teismų sistemos. Na ir tai susiję ir su daugia šalia teismų sistema. Dabar dėl kovos su pinigų plovimu ir dėl įsipareigojimų kovos su korupcija skyriuje. Taip, tai irgi labai svarbus dalykai. Aš jau anksčiau kalbėjau apie įgyvendinimą. Mums svarbu, kad būtų konsultuojamasi su ekspertais, kurie dirba šią srityje. Na, o dėl sankcijų ar įgyvendinimo, tai vėlgi Daug kas e, priklauso nuo vidinės teismų sistemos, nuo e, tarptautinių įsipareigojimų šioje srityje, e, kurios yra prisėmusi tiek ES, tiek ir Meksika. Mes čia nesiekiame sukurti kažkokios naujos papildomos tarptautinės sistemos. Kaip jau sakiau anksčiau, mes e, pateiksime vieną susitarimo tekstą. Aišku, tai yra labai išsamus susitarimas dėl įvairių aspektų. dėl lyčių lygybės čia irgi buvo prisimta įsipareigojimų. Taip, iš tikrųjų. Ir TSD skyriuje galima įtraukti e, nuoradas dėl kovos su diskriminacija, taip pat ir diskriminacija e, darbo vietoje. Nepamirškime ir žmogaus teisių. Vis dėlto tai yra ir e, asociacijos susitarimas, yra ryšys ir su uh, žmogaus teisų gynimo, apie tai kalbama ir sustarimo politinėje dalyje. Mes siekiame sustiprinti politinį dialogą ir bendradarbiavimą. Apie tai kalbėjo ir kolega iš EIS. Taip pat svarbu sustiprinti bendradarbiavimą tokiuose srityse kaip e, kova e, su um, kankinimais ir prevencija šioje srityje. Taip pat reikia apsaugoti uh, žmogaus teisų aktyvistus, vaikus, paauglius ir toliau, taip toliau. Apie tai kalbama asociacijos susitarimo politinėje dalyje. Manau, kad jau atsakiau į visus klausimus, bent jau taip tikiuosi, o jeigu ne, tai jos galėčiau atsakyti ir dvišalių pagrindų. Čia Ačiū, ponia Kionė. Pirmiausia, dėkoju labai komisijai ir išorės veiksmų tarnybai, kurie atidžiai e, klausosi Europos parlamento pozicijos ir atsižvelgs, aišku, į ją susitikinęs, kad grįšime prie darbo klausimų dar, ypač turint galvoje blogą patirtį su Koreja ir diskutuosime, kaip šį procesą sustiprinti. Ir antra, atsižvelgiant į Ditos klausimą dėl domenų srautų susijusių su Europos bendrovėmis, kurios gamina Meksikoje ir persunčia duomenys. Atsakymo iškaus čia nėra. kad būtų užtikrinti ir tinkami srautai ir būtų užtikrintas duomenų apsauga pagal mūsų bendrai duomenų apsaugos reglamentą, kuris įsigalios gegužės 25 dieną. Taigi šiais klausimas reikės dar dirbti. Taigi tiek išvadų, nes pranešėja negalėjo pasilikti čia iki diskusijos pabaigos. Kaip minėjo ambasadorius, vyks mūsų faktų rinkimo misija birželio mėnesį ir grįšime prie šio klausimo gana greitai, aš manau. Taigi, ačiū, baigėme diskusiją trečioji klausimų. Ketvirtas klausimas taip pat yra skirtas Latino Amerikai, tai yra Merkosūrui. Na ir džiaugiuosi, kad Merkosūro ambasadų atstovų čia yra taip pat ekscelencija Gauto Vilman, Paragvajos ambasadorius Europos Sąjungoje, yra salėje. ir mums gerai pažįstama Sandra Galina pristatys darybų situaciją. Prašom. Labas rytas. Ačiū už kvietimą į šį posėdį, kad galėtume pateikti naujausią informaciją apie darybas. Kaip žinote, artėjame prie galutinio etapo, tikiuosi. Ir e, temos yra gana sudėtingos, iš esmės paskutinis raundas Asusijone vyko vasario mėnesį ir pasibaigė kovo antrą dieną. Tolesnių raundų nebuvo, bet nuolat kontaktuojame ir susitinkame aptarti sudėtingiausius klausimus. Manau, kad geriausia šiandien būtų išklausyti jūsų klausimą, nes e, svarbiausia turbūt yra, kas jums įdomus ką norėtumėte sužinoti. Aš džiaugiuosi, kad atvyko ir ambasadoriai, Rigoberto Pargaus e, ambasadorius, kurį čia matau ir galbūt jam suteiksite žodį taip pat. Sandra, aš labai šiandien nustebau. Esu nustebęs. E, trumpiausias jūsų pasisakymas, kiek aš gird, esu girdėjęs. Kągi. Dabar eilė mūsų pranešėjo Ignacijos Alfrankai, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Tiesą sakant, aš ką tik atėjau, nes buvo balsavimas išnėjo reikalų komitete ir neturėjau galimybės išklausyti mūsų vyriausiosios darybininkės pasisakymo, bet noriu pasakyti, kad komisijos darybininkai tikrai sulaukia visiškos parlamento paravos, bet jeigu neklystu, nors gal galėčiau klysti, nuo paskutinio darybų raundo ministrų lygmenių gruodžio mėnesį Buenos Airėse. Per PPO konferenciją negavę naujos informacijos apie vykstančias darybas. Taigi E, jau dabar gegužės mėno ir kaip pranešės, aš turėjau galimybę paskalbėti su komisijos e, atstovais ir vyriausiai darybininkė, bet turbūt būtų naudinga sužinoti, e, kokia yra naujausia darybų situacija. Be to norėčiau priminti, kad komisijos pirmininko pasisakymė dėl sąjungos situacijos E, jis sakė, kad norėtų, kad šios darybos būtų baigtos iki metų pabaigos. Parlamento dokumentuose Blanko Lopės pranešime tame tarpe sakoma tas pats. Na ir tuomet, kai viskas vyksta ne taip, kaip norėtume, reikia kelti klausimą, kodėl, nes kartais šalis kaltina viena kitą. Aš esu parlamento narys, Europos parlamento narys ir, aišku, nenoriu komentuoti ir kritikuoti Merkosūro šalių, Europos parlamento narys ir mano kaip kiti mano kolegos e, šiame kotete labiausiai įdomės demokratinė procesų priežiūra. Taigi, pirmininkė, kažkas tikriausiai čia yra įvykę, nes nepaisant vyriausios įgaliotinės politinių siekio ar prekybos darbuotojų. Atrodo, kad vyriausias galiotinės e, įgaliojimai buvo gana riboti, ypač kai kalbame apie kurios jautrius produktus. E, Darybų įgaliojimai turi vieną bendrą dalyką, tai yra, e, tai yra tai, kad ES turi savo poziciją e, remti laisvos konkurencijos principais, bet kai kalbame apie prekybą, mes sakome, prekyba yra pažanga, e, tai yra taika, bet kai mūsų partneriai e, pasirodo konkurencingi su mumis, mes bandome užverti jiems duris. Darybos dabar susijusios labai jautriais klausimais, e, su automobilių sektoriu, kilmės nuorodomis, jūrų transportu, kompensacijomis jautriems sektoriams. Aš e, kalbu apie pirminį prekių sektorių. Taigi, net manau, kad reikia per daug laiko skirti svarstyti tai, kas įvyko iki šiol. Iš esmės reikia siekti eiti į priekį ir užveikti tas darybas, nes laikrodis eina. Ir man jau nuspodo klausyti, kad geriau neskubėti ir mm, pasiekti gero sustarimo, bet, kaip aš sakiau, laikas bėga, vyks rinkimai Paragvajoje, Brazilijoje, Argentinoje, Europoje taip pat. Taigi, pirminkė, turime didžiulės galimybės, kurių neturėtume praleisti. Turime puikią progą. Nes matome, kad šiuo metu stiprėja protekcionistinės tendencijos. Apie tai nepasakosiu, nes e, šiandien įvyks e, mūsų e, bendras klausimas su AFETu dėl santykiais su JAV Todėl, kalbant apie Merkosurą, reikia būti realistais, ypač kalbame apie automobilių sektorių ir reikia siekti užbaigti e, darybas su Merkosuru, kol greičiau. Na, o dabar žodis šešėlinės pranešėjams, pirmiausia, po dvi minutės. Nikola Dantį, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū už suteiktą progą šį rytą aptarti tokį svarbų klausimą. Uh, E, kaip kad pareikybiniai susitarimai. Na, paprastai sakoma, kad 90 procentų e, e, laiko yra atliekamas tas, de, atliekama 10 procentų darbo, per kurį pasiekiama 90 procentų tikslų. Uh, susidaro toks įspūdis, kad buvo tikrai puikiai padirbėta per 10 procentų laiko. Buvo pasiekta daug svarbių tikslų, o paskui tarsi sustojame, tarsi bijotumėm uh, uh, susitarti. Yra svarbių klausimų, kurie susiję su ES, su etanoliu, uh, su jautiena ir dėl to dar nesusitarta, nors anksčiau buvo pasiekta pažangos. Taigi norėčiau, jog mūsų vyriausiaji dėrybininkė pakomentuotų ir politinę padėtį Brazilijoje, Paragvajoje, Argentinoje. Matome, kad pastarosiamis dienomis e, yra jaučiamas didžiulis tarptautinis spaudimas Argentinai dėl e, finansinės padėties. Na, galbūt dėl to ir sunku pasiekti politinį susitarimą. Bet aš norėčiau geriau suprasti padėtį. Galbūt vyriausia dėrybininkė galėtų paaiškinti, kaip bus derinamos tos paskutinės techninės detalės – Ar vis dėlto viskas įstrigo dėl politinių klausimų? Dar norėčiau paminėti tris klausimus, kurie labai aktualūs ES. Pirma, tai yra geografinės nuorodos. Kaip žinia, kyla problemų dėl kai kurių geografinių nuorodų. Kokios tai problemos, kaip jas reikėtų išspręsti? Tai, ats, tai aktualu ir ES, ir Mercosur. Antras klausimas tai yra atsargumo principas. Spaudoje e, matome, kad e, kaltinamas, kad Brazilijos e, žemės ūkio ministras kaltina ES, kad mes naudojame fitosanitarinės nuostatas siekdami apsaugoti rinką. Mes norime pasiekti susitarimą, bet tikrai nenorime, kad būtų sušvelninti fitosanitarijos standartai, kurie yra ir kitose tarptautinėse susitarimuose. Na ir paskutinė pastaba dėl e, pilietinės visuomenės. Pirmininkė, duokite man dar 30 sekundžių. Jau įvyko nemažai susitikimų Bruselėje su pilietinės visuomenės atstovais. Jie buvo atvykę ir, ir, ir iš tikrųjų Merkosur šalise e, yra dar problemų dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo. Ką ketina daryti Europos komisija e, tam, kad į šį, e, šią problemą buvo, būtų atkreiptas mūsų partnerių dėmesys? Baigdamas noriu pasakyti, kad esu nusteikęs optimistiškai dėl tolimesnių dėrybų. Ja, ich möchte auch darauf hinweisen, dass Ačiū. Sako ponas Starbati. Na, man atrodo, kad e, judame link pabaigos. Kaip kad ir susitarimas su JAV, taip ir susitarimas su Merkosūrų šalimis yra labai svarbus. Merkosur šalis yra suinteresuotos, kiek manoma, daugiau importuoti e, į ES rinką, na, bet dėl to reikia dėrėtis. Aš esu ekonomistas, man yra akivaizdus vienas dalykas. Jeigu e, kažkoks klausimas blokuojamas, tai ko gero norima iš to daugiau pasiekti. Tokia padėt, tokia situacija pastebi žemės ūkio produktų srityje. Ir man kyla klausimas, ko Merkosur šalis iš mūsų nori blokuodamos darybas. Jeigu mes daugiau importuosime iš Merkosur šalių, uh, tai turėtų turėti naudos ir vartotojams. Mes turime galvoti ne vien tik tais apie ES gamintojus, bet pagalvokime ir apie ES vartotojus. Na ir galiausiai, tai yra labai svarbus susitarimas, ko gero pats svarbiausias. Ir man kyla klausimas, ar darybininkai tą supranta. Uh, Ir ką reikėtų daryti bendradarbiaujant su JAV, jeigu iškiltų um, problemų, pavyzdžiui, dėl aliuminio, mes turime parodyti kažkokį ženklą dėl kovos su protekcionizmu. Ir manau, kad mes turime tokį užduotį prisimti. Ačiū toliau, Dita. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai už naujausią informaciją. Na, sunku patikėti, nes ką tik baigėme diskusiją apie laisvosios prekybos susitarimo su Meksika modernizavimą. Na, mes Merkos, dėrybos su Merkosur pradėjome 99 metais. Metai iki ES ir Meksikos susitarimo įsigaliojimo. Taigi tikrai laiko lieka nedaug. Na, turime dabar galimybę, bet nemanau, kad ta galimybė egzistuos amžinai. Mes vis girdime apie vis naujus terminus. Iš pradžių mums buvo sakyta, kad tai bus sausis, po to kovas, dabar liepa. Bet turėtume atvirai mm, pasakyti, ar iš tikrųjų esame numatę laiką, kada tiesiog sustosime. E, aš taip pat turiu konkretų klausimą apie automobilių sektorių. Apie tai buvo daug rašoma spaudoje pastaruoju metu, kadangi šis sektorius yra labai svarbus Europos Sąjungai. Norėčiau išgirsti daugiau informacijos iš Sandros apie tai, kas vyksta dėrybose. Ačiū. Ačiū dabar žaliųjų vardu. Šalia sėdintis mano žadu. Ačiū pirmininkė. Na, komisijos e, pateikt, pateiktas pristatymas e, nedaug mums pasako apie tai, kas realiai vyksta dėrybų metu. Na, tikiuosi, kad e, ats, iš jūsų atsakymų išgausime daugiau informacijos. Na, mes turime Na, bet iš tikrųjų mes esame stebėtojai, bet ne, nevertų jums suteikti žodžio, jeigu mes nedaug gauname informacijos. E, dabar kitas dalykas - atsargumo principas. Iš, pavyzdžiui, Brazilija labai pasisako prieš šį atsargumo principą ir aš noriu paklausti jūsų, kaip jūs atsižvelgėte į atsargumo principą dėrybose. Iš esmės beveik turbūt šimtas procentų sojos, e, kurios eksportuoja, kurią eksportuoja Brazilija ir Argentina, yra GMO soja. Ir kaip bus tikrinama ši soja? E, tai yra svarbus Europai klausimas, taip pat yra ir sveikatos klausimas, nes jūs žinote, kad kilo tiesiog neįtikėtinas skandalas dėl mėsos Brazilijoje. Aš girdžiu, kad nuolat girdžiu, kad Europa nori kovoti mm, su klimato kaita, Europa nori ginti savo piliečius, taip pat ir ūkininkus, bet jeigu mes pasirašome susitarimą, kuris prisidės prie Amazonės naikinimo, tai, e, tai yra būtent šis susitarimas, nes čia kalbame apie galvijus ir iš tikrųjų kiek, už kiekvieno eksportuoto galvijos kerdenos slypi Amazonės miškų naikinimas. Kitas klausimas susijęs su paslaugomis Paragvajus ir Urugvajus e, pasitraukė iš dėrybų dėl TISA. Noriu paklausti, kaip yra šiuose dėrybose. Toliau E, tvaraus vystimosi skyrius. Jūs žinote, kad Europos parlamentas labai atidžiai stebi šį skyrių, nes mm, šis e, skyrius, e, na, šiame skyriuje nėra numatyta sankcijų, pirmininkas Langė ir mes labai atidžiai vis dėlto stebime šią sritį ir noriu paklausti, kaip bus einama pirmin, galvojant apie klimato kaitos ir kitus iššūkius Merkosur dėrybose. Ačiū dabar, ponas Šolcis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Sandrai už tai, kad ji nori, nu, nuolat stebi, kaip vyksta intermonitoringo grupės. Europos parlamentas nėra darybininkas, bet mes turime stebėti, kaip vyksta darybų procesas ir jį kontroliuoti tam, kad galų gale uh, duotumėm arba neduotumėm mūsų pritarimą. Prieš dešimt dienų mūsų frakcija surengė e, labai išsame konferenciją dėl e, dėrybų su Merkosur šalimis. Ten dalyvavo ir Europos komisijos atstovai. Labai už tai ačiū. Na, bet ten nuskambėjo labai įvairių nuomonių. konferencijoje dalyvavo ir įvairios nevyriausybinės organizacijos iš Mercosur šalių, iš Europos Sąjungos. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl gamtos apsaugos, aplinkos apsaugos Mercosur šalise. Taip pat buvo daug kalbėta apie maisto produktų saugumą. ir apie kitus aspektus, kurie e, svarbus derantis su Merkosur šalimis. Na, dabar man nėra skirta daug laiko, negaliu labai plėstis. Noriu pastirauti, kokia yra bendra politinė situacija. Beje, ačiū e, tiems e, Merkosur šalių politiniams atstovams iš ambasadų, kurie šiandien pas mus atvyko. Reikia pasakyti, kad Brazilijoje, Argentinoje padėtis nestabili, apie tai buvo kalbėta. Ir mes turime labai rimtai tai vertinti. Mes e, turime susitarti iki birželio ar iki lapkričio. Prekybos susitarimas e, siekia sąžiningos prekybos, iš kurios turėtų turėti naudos abiejų šalių, abiejų pusių piliečiai bet ir turime tai suprasti. Jeigu to uh, nepaisysime, tai piliečiai mumis neba, nepasitikės. Taip, atsargumo principas ir kiti dalykai yra labai svarbus, jie jau buvo paminėti, būtina tų principų laikytis. Mano nuomonė reikia siekti ne tiek protekcionizmo, kiek sąžiningos priekybos uh, uh, susitarimo. Uh, tokio sustarimo, kuris atspindėtų piliečių interesus ir taip pat e, būtų palankus aplinkai. Ačiū. Yes, um, th th uh, thank you very much, Mr. Chairman. I shall be astonishing. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Ne, pon, aš sutikiau žodį poniai Begin, ji yra šešėlinė pranešėja. But she is belonging to your group, I guess. Grazie. Aš kalbėsiu mikrofoną, nes aš esu šešėlinė pranešėja, sako pane Begin. Ačiū pirmininkė. Jau daug pastabų buvo išsakyta dėl mūsų pozicijos. Mes manome, kad dabar priartėme prie e, galutinio etapo ir mes turime labai atidžiai stebėti kai kuriuos susitarimo aspektus pavyzdžiui, svarbu, kad į ES nebūtų pernelik daug info, importuojama jautienos tam, kad nekiltų pavojus mūsų gamintojams. Taigi čia reikėtų tam tikrų apribojimų jautienos importo srityje. Taip pat mes esame susirūpinę dėl to, kad šis sustarimas gali kelti pavojų mūsų maisto produktų apsaugos standartams, taip pat gyvūnų geroviai, aplinkos apsaugai. būtų labai žalinga aplinkai, jeigu ES būtų įvežti dideli biokūro kiekiai. Kolega Šulc irgi minėjo svarbius dalykus. Tarkim, padėtis Brazilijoje. Ar nauja vyriausybė turės pakankamai veiksmų laisvės dėl šio susitarimo. Šis susitarimas svarbu žemės ūkio produktų srityje, bet nepamirškime ir abipusiškumo principo. kalbant apie abipusiškumo principą, tai turime kalbėti ne vien tik tais apie e, žemės ūkio produktus, bet ir apie viešuosius konkursus. Kalbant apie žemės ūkio produktus, svarbus ne tik vynas, bet ir e, cukrus, cukranendrių e, cukrus. Vėlgi svarbu sustarti dėl to, e, kiek būtų galima e, importuoti tokio produkto iš Merkosur. Ačiū toliau, pane Žame. Jūs sėdite labai iš e, netoli anksčiau pasisakiusios kolegijas. Ar jūs sudarėte naują koaliciją? <coughs> Euh, euh, euh, Na, tikiuosi, kad taip ir bus. Aš girdėjau, kai buvo kalbama apie privalumus vartotojams, bet noriu priminti, kad uh, mėsos suvartojimas Europoje sumažėjo 27 procentais. Tai reiškia, kad e, kilo pavojus 303 tūkstant, e, tūkstančiams e, darbo vietų vyno sektoriuje ir kalbant apie importą iš Kanados ir Merkosur šalių, iš tikrųjų beveik pusė, iš tikrųjų Europa taiko ne protekcionistinės priemonės, bet bando išsaugoti savo gamybą. Ir kai kalbame apie protekcionizmą, žinoma, sutinku su jumis. Ir, na, ponas Dantan e, pristatė tyrimą ir sakė, kad e, kyla nemažai skandalų dėl mėsos ir mes negalime vartoti mėsos, kurioje yra medžiagų, kurios draudžiamos Europoje. Taigi, manau, kad reikia tam tikro protekcionizmo vartotojų labui. Ir vėlgi, čia primenu atsekamumo ir ženklinimo klausimus. Ir dar kartą klausiu, ką mes darome vartotojų labui, kaip mes juos saugome. Ir aš tikrai primiktinai reikalausiu, kad šie elementai būtų esminiai dėrybų elementai. Aš jau sakiau, kad mes neprieštaraujame dėryboms, tačiau visų pirma reikia galvoti apie vartotojų. Times, huh? so coalitions... Na, įdomus laikai. Koalicijos sudaromos tarp dešiniųjų, kairiųjų, žaliųjų, e NF. Na, bet mm, netokia yra šiandien mūsų tema. David Martin dabar, prašom. Ačiū, pirmininkė. Du trumpi klausimai turbūt ne vienas iš jų dar nebuvo pateiktas. Visų pirma, prieiga prie vaistų. Mes visada stengiamės e, pasiekti tą delikačią pusiausvyrą. Viena vertus apsaugoti intelektinės teisės vaistus rytie, kita vertus neriboti prieigos prie, prie vaistų. Brazilija yra svarbi generinių vaistų gamintojai ir pardavėjai ir labai svarbu, kad e, išlaikytų galimybę prekiauti tais vaistais. Na, Sandro jau sakė, kad e, siekiama tos pusiausviros, bet norėčiau daugiau išgirsti apie dabartinę darybų padėtį ir taip pat norėčiau paklausti, kaip tai siejasi su TRIPS plus ir atskirų šalių pozicija ir ar tai komplikuoja dėrybas. Kitas dar trumpesnis klausimas. E, gyvūnų gerovė ir Meksika. Ankstesnių dėrybų metu matėme, kad e, tai yra vienas iš novatoriškų e, Mm, elementų susitarime su Meksika. Ar numatomas gyvūnų gerovės skyrius ir Merkosur dėrybose? Kolegė Karolin, ačiū. Dėl smulkiųjų ūkininkų Brazilijoje aš prieš kurį laiką jau to teiravausi komisijos, negavau jokio atsakymą, taigi teiraujasi dar kartą šį kartą žodžiu. Merkosur susitarimas gali labai neigiamai paveikti smulkiuosius ūkininkus. Mes žinome, kad naudojami ir pesticidai, ir labai intensyviai kertami atogražų miškai, didėja šilname efektą sukeliančių dujų emisijos. Ką komisija ketina daryti, kokie jos planai? Dar vienas klausimas E, kaip buvo sakyta, e, tvaraus vystimosi skyriuje nėra e, sankcijų mechanizmo. Kodėl komisija nemano, jog būtinos sankcijos, sankcijų mechanizmas, jeigu yra atlikti pažeidimai, kodėl komisijos tokia pozicija? Toliau žmogaus teisės. Ar yra numatyta čia kažkokia tai nuostata? Kai kuriuose šalise padėtis tikrai kelia susirūpinimą, ką būtų galima padaryti problemas sprendžiant kyla problemų dėl prievartinių abortų, dėl um, ūkininkų namų gravimo. Kodėl nėra uh, žmogaus teisų gynimo nuostatos? Uh, um, Na tikrai tai nėra lengvi kom klausimai komisijai. Ana Marija Mini. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Ačiū pirmininkė. Norėčiau Sandras Lagalinė išgirsti, kokia yra situacija, bet ji nieko apie tai nepasakė iš tiesų. Gauname labai skirtingų signalų apie susitarimo situaciją. Komisijos narys Hoganas sako, kad viskas gerai su Merkosiūru, bet dėl Brazilijos neiškumų yra, galite pasakyti, kokia yra situacija. Ponas Šulc minėjo jau renginį skirtą Merkosūro dienai. Aš norėčiau išklausyti, ką komisija mano apie kritiką išsakytą per tą dieną. Buvo pristatytos problemos dėl aplinkos, vaistų, darbo įstatymų ir taip toliau. Šie dalykai reguliuojami pagal įvairius E, sustarimus ir Merkosuros nėra išimtis. Pirkiavame su šalimis, aišku, kur, kurios egzistuoja ir korupcija, ir kontrabanda, kaip komisija reaguoja į vairią kritiką ir kaip ketinate atsižvelgti į šią kritiką darybose ir diskusijose. Ačiū. Labai ačiū. Ir paskutinis pagaliau ponas Dartmor. Aš labai trumpai. Pirmiausia, noriu pasveikinti Merkosūrą, jeigu galima man būtų leista tai padaryti, dėl to, kad jie suspendavo Venezuelos narystę 2016 metais. Jeigu kitos šalis būtų taip galvojusios tuo metu ir Britų leiboristų partija būtų galvojus panašiai kaip tos šalis. E, Tas sustarimas su Merkosūru iš esmės turėtų būti laisvos prekybos sustarimas. Komisijos stovė linksit, galbūt turbūt gera mano prielaida. Turiu vieną klausimą komisijai. Jeigu tai yra laisvos prekybos sustarimas, ar siūlote numatyti ir laisvą žmonių judėjimą? Jeigu ne, tai kodėl ne? Ir ką siūlote iš tiesų dėl vizų ar vizų režimo e, palengvinimas numatytas. Iš esmės, ar yra nuostatos dėl laisvo žmonių judėjimo? Jeigu nėra tokių nuostatų, kodėl komisija reikalauja, kad būtų numatytas e, laisvas žmonių judėjimas kitose darybose dėl laisvos prekybos? Ačiū. Prieš suteikiant žodį ambasadoriui Gauto Filman. Noriu užduoti pats vieną klausimą. Sandra. Žinoma, darybos vyksta tokiu metu, kai diskutuojama ir dėl breksito. Ką, kas tokių darybų metu galvojama apie breksitą? Meksikos turbūt atvejs irgi panašus, panašus atvejs būtų apie tai galvoti, bet mm, tai turėtų būti ko gero bendras klausimas, kai kalbame apie darybas. Pone Filman, prašom jums penkias minutės. Muchas gracias, señor presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Leiskite dar kartą pasakyti, kad mums Merkosūro atstovams yra didelė garbė kalbėti šioje salėje. Jūs komitete, kuris dirba tarptautinės prekybos rytyje. Ir kaip čia buvo sakyta, pasiekėme labai sudėtingą darybų etapą, nes Dabar aptariami jautriausi, sudėtingiausi klausimai. Nuėjome netrumpą kelią, abi šalis dėjo visas pastangas, kad pasiektų šį etapą. Ir dabar reikia išspręsti likusius klausimus. Ir turbūt dabar nelaikas kelti kažkokių, kažkas e, aktualias problemas, Bet turiu pasakyti, kad Merkosūras yra įsipareigojęs aukščiausių lygmenių toliau darėtis ir sudaryti susitarimą. Dažnai sustinkame, rengiame vaizdo konferencijas tarp įvairių lyderių, prekybos ministerijų, siekdami sustiprinti šį procesą ir darybininkams suteikti visokiojo paramą. Visai nesiniai buvo dar kartą nuspręsta e, atsiųsti ekspertus į Briuselį, tai reiškia, kad darybos toliau vyksta taip pat. E, svarbu pabrėžti, kad Merkosiūro šalis yra vieningos, dirbame ir daromės kartu, rendamės sąlygomis, kurias parengėme darybų pradžiai. Merkosūro šalis taip pat e, noriu užtikrinti, kad niekas nebūtų vienas šalis nekaltintų kitų nieko ir kad kontaktai tarp be jų darybinių pusių būtų kaip galima artimesni ir mes vengiame naudoti spaudą tam, kad kažką e, pasakytume e, vieni kitiems. Gal kartu su komisijos nare Malsram ir darybininkė turime tiesioginius kontaktus ir būtent tokiu būdu išsakome mums, mums rūpimus klausimus. Nenorime savo santykiai aiškintis per spaudą ir nenorime, kad visuomenį kiltų e, netinkamų idėjų apie vykstančias darybas ar darybų straipsnius. Merkasūro šalis mano, kad e, mūsų visuomenės siekia susitarti. Aišku, yra sektorių, kurie bando apginti savo pozicijas. Yra sektorių, kurie yra priešinasi bet kokiam susitarimui. Manau, kad tai yra neišvengiama, bet Manau, kad yra pakankamai valios ir erdvės užbaigti šias diskusijas, kai tik išspręsime likusius sudėtingus klausimus. Aišku, pirmininkė, kad reikia kažką paukoti abiems pusėms, nes joks sustarimas nebus įmanomas, jeigu viena pusė bando apginti savo jautrius sektorius ir pasiekti, kad kita pusė atvertų savo sektorius. Labai svarbu, kad nuseklios pozicijos būtų demonstruojamos abiejų pusių, tiek Mercosuro, tiek ES, kad galima būtų užbaigti darybas, abi šalis turės kažką paukoti ir atsisakyti bet kokio protekcionizmo. Mums visiems reikia siekti apsaugoti vartotojus ir turite tikėti manimi, kai sakau, kad e, Merkosuras yra e, pasiryžęs ginti savo vartotojus ir taip pat mums rūpi ir Europos vartotojai. Norime užtikrinti apsaugą visiems. Žinoma, norime, kad taisyklės būtų sąžiningos, kaip jau esame nekartą šį rytą čia girdėję. Ir sakau tai tą prasme, kad mes siekiame ne tik laisvos prekybos sustarimo visų pirma mes norime sąžiningo sustarimo. Ir galite tikėti manimi, kad e, dėl to Merkosūro šalis yra vieningos. Tai tiek norėjau pasakyti Jums šį rytį ir dar kartą ačiū Jums pirmininkė. Dėkuoju kitiems parlamento nariams už galimybę dalyvauti e, šiame posėdį ir pasakyti Merkosūro šalių vardu ačiū ambasadoriaus, sako pirmininkas. Na, o dabar Sandros eilėje atsakyti visus klausimus. Ačiū Bernai už tai, kad pakvietė ambasadorių. Dėkoju Paragvajos ambasadorių už jo protingus žodžius dėl to, kokioje padėtyje esame ir ko siekiame. Pabandysiu atsakyti visus klausimus, nes nemanau, kad galime palikti kažkokių paslapčių ar mistifikacijų dėl šio susitarimo. Visų pirma, tai yra asociacijos sustarimas. Jis yra daug pla, pra, platesnis e, negu vien tik prekybos sustarimas ir turime nepamiršti. Visame tame yra, didžiuliame sustarime yra ir politinių aspektų, kuriems, e, ant kurių šešėlį metų tai, meta tai, kas vyksta. Čia buvo minėtis plienas, aliuminis, klausimai, kurie viršyje šios sustarimo e, esmę ir gali turėti jam poveikį. Pirmiausia, atsakysiu dėl breksito. Breksitas ir kiti dalykai, kurie vyksta visose darybose, daro tam tikrą įtaką, nes nesame tai izoliuoti, mes tai žinome, žinome, kad tai, kas vyksta Kinoje, Kinijoje, kur e, gamybos perviršis, turi poveikį ir mūsų daryboms su kitomis šalimis. Galbūt yra kažkokių mekesnių aspektų, pavyzdžiui, dėl kažkokių e, mažų salų Atlanto e, vandenino viduryje, kurios gali gauti tam tikrą kitokį statusą, visą tai yra susiję ir tai gali turėti poveikį daryboms. Brexitas ne vienintelis toks klausimas. Pirmasis elementas, kuris iškyla, kalbantis apie šį susitarimą, yra žemės ūkis. Žemės ūkis, žemės ūkis sunku uh, šiame susitarime tinkamai aptarti. Ir norėčiau pasakyti Jums, kad svarbu labai atidžiai šį klausimą spręsti. Ir dėl to žemės ūkio prasme Europai bus daug naudos iš šio susitarimo. Netiesa, kad, kad kalbame apie pieninkystę. Visų pirma, gyvūnų gerovė. Taip, bus nuostatos dėl gyvūnų gerovės įtrauktos dar galvojame, ar tai bus e, skyrius skirtas vien tam, ar bus e, ir kitiems dalykams tas skyrius skirtas. Yra nuostatos ir antinkrominėm atsparumui. E, mes kovojame su antimikrobiniu atsparumu ir jie nori prisijungti prie to mūšio. Nereikia manyti, kad jeigu būsime izoliuoti ir pasiliksime prie savo pozicijų, mes laimėsime. E, jų prisijungimas nereiškia, kad mūsų sistema pasikeis, mūsų sistema išliks. Tačiau mes būsime stipresni instituciniuose forumuose, kur aptariami būtent tokie klausimai. Ir čia antras elementas, kuris, kur, kuris yra naudingas Europai, tai yra sanitarinis ir fitosanitarinis sektorius. Mes niekada neleisime mūsų standarto susilpninti, bet svarbiausia šiuose darybose nes aš manau, kad tai yra labai rimtas klausimas, taigi mes sukūrėme skyrių pagristą abipusiškumu. Tai reiškia, kad aukščiausi standartai, kurių mes siekiame, bus ne tik taikomi ir tų šalių, bet jie, tos šalis bus mūsų sąjungininkės kovoje dėl aukštesnių standartų. Aišku, buvo ta būta sukčiavimo, aš pati ne tik esu komisijos darbuotoja, bet esu ir pilietė ir esu sukrėsta, mes nes nenorime tam tikrų dalykų sulaukti ant savo stalo, bet galų galę sukčiavimo pasitaiko ir Europoje. Taigi pirmiausia, mes turime užkirsti kelią sukčiavimui. Na ir aišku, po to užkirsti kelią, kad tokie produktai nepakliūtų į mūsų rinką. Aš tikiuosi, kad tekstas, kuris buvo išsintinėtas kovo 28 dieną, buvo paskaitytas, nes ten iš tikrųjų pamatysite skyrių, kuriuo galiu didžiuotis. Tai yra skyrius dėl sanitarinių dalykų. Dėl e, atsargumo principo atsakymas ponui Dantį. Jis ne tik ginamas, bet jis labai griežtai išdėstęs tai tekste, turėjote tai pamatyti. E, taip pat tvaraus vystimas tai skyriuje, tai jis pabrėžtas taip pat, nes atsargumo principas susijęs ne tik su sanitariniu sektoriumi. Turint galvoje, kad, kad kalbu būtent apie tai, tai dėl tvaraus vystimosi ir sankcijų. Turbūt matote, mes siūlome tokį gyvendimą, kurio, kuris mūsų nuomonė siekia pagerinti situaciją ir jeigu, kadangi buvo daug diskutuojame apie pilietinės visuomenės įtraukimą į tokias darybas, galiu pasakyti, jog didžiuojasi, kad netiesiogiai Mūsų diskusijos skatina diskusiją, e, mūsų darybos skatina diskusijas. Kai tik apsilankome tame regione, aš pati visada e, prašau surenkti susitikimus su pilietinės visuomenės organizacijomis. Taip pat turiu pagirti mano e, darybinius kolegas darybininkus, nes jie dalyvauja tokiuose diskusijose. Mes Europoje esame linkę visada padiskutuoti su visuomenė, nes mes turime įvertinti viso žmonių spektro nuomonės. Laisva prekyba. Na, sunku atsakyti. Tai yra taisyklėmis pagrista sistema. Mes tokią sistemą siūlome. Pirmiausia, prieš jūs norime propaguoti mūsų vertybės. Galbūt mūsų nuomonės su pirmininku langė skiriasi dėl sankcijų, bet dėl kitų dalykų, dėl aplinkos, darbo teisų ir jie yra tie dalykai man artimi. Negalime užtikrinti laisvos priekybos be sąžingo šių aspektų traktavimo. Keletas konkrečių klausimų. Žmogaus teisės. Taip, jos yra įtrauktos, nes numatytos net ir sankcijos. Tai yra ta, tie esminiai elementai, kurio, kurio atveju numatytas sankcijos ir e, aštuonios esminės konvencijos taip pat įtrauktos į tvaraus vystimosi skyrius. Toliau, nauda žemės ūkiai. Tai taip pat susiję ir geografinėmis nuorodomis. Dėl geografinių nuorodų, manau, darbas vyko pagirtinai iš Merkos Europos pusės nes suprantate, kad jų perspektyvos e, iš pradžių buvo visiškai skirtingos. Dėl kai kurių pavadinimų artėja tiesos valanda, nes aiškiai mūsų partneriams reikia, kaip sakė Paragvajos ambasadorius, neleisti kai kam uzurpuoti tam tikrų pavadinimų. Taip pat norėčiau atsakyti į klausimą dėl automobilių sektoriaus, nes šiuo metu jis dažnai minimas spaudoje. Dėl to Merkosūro ir Meksikos tandemo įtakos. Aš norėčiau pasakyti, kad šios darybos yra gana kitokios. Tai yra didžiulės darybos, o didžiulis sustarimas, o Meksikos sustarimas tik buvo atnaujinimas. Dėl automobilių yra keletas sudėtingų dalykų. Kai kas kalbėjo apie kilmės e, taisyklės. Tai yra sudėtingas klausimas. Su Merkosūru mūsų pozicijos labai skirtingos, nes yra šalių, kurios nori tiesiog surinkinėti automobilius ir nori laikytis lankščių taisyklių, o kitos nori mažiau lankščių taisyklių, nes nori apsaugoti savo pačių bendrovės. Taigi yra problema dėl laiko e, skirto automobilių sektoriaus liberalizavimui. Šie terminai šiuo metu yra nepatenkinami, o čia aš iš tikrųjų naudoju eufemizmą. Nu, norime rasti tokį subalansuotą poziciją tarp mūsų ir mūsų partnerių poreikių. Apie automobilius galime kalbėti ir turint galvoje TBT aspektus. Mes norėjome parengti priedą, nes žinote, kad saugumas yra svarbiausiai. Kalbame apie automobilių ateitį, galime susilaukti automobilių be vairuotojų, galbūt jos vairuos Google. Ir norime įtraukti atitinkamas nuostatas čia. Turime būti atsargus kalbant apie automobilius, tai ne vienas aspektas labai, labai, labai svarbus yra universalių tokių aspektų. Toliau klausimas dėl vaistų yra taip pat labai svarbus. E, tos šalis ne tik nori laikytis klimato kaitos konvencijų ir visų tvaraus vystimosi tikslų. Mes ir patys esame pasirašę tarp E, tvaraus vystimosi tikslą 3.8, kuris teigia, kad turime e, remti visuotinę sveikatos priežiūrą. Žinome, kad Brazilijos generių vaistų pramonė leido užtikrinti vaistų tiekimą netgi skurdžiausiam šalims. Dar reikia rasti tam tikras formuluotės šiam skyriui, bet būtent Europa nori apsaugoti šį tvaraus vystimosi tikslą ir mes esame įsipareigoję tai to siekti ir negalime jų to pakirsti, pasirašinėme gana nedidelį tokį prekybos sustarimą. Atsiprašau, kad neatsakiau galbūt į visus klausimus dėl prekybos, dėl paslaugų. Nereikia painioti migracijos ir paslaugų. Numatysime, bus numatyta konkrečiai kvota ekspertams, žmonėms sutinkama kvalifikacija keliauti. Ir tai rašyta paslaugų skyriuje. Tai nėra migracijos skyrius, žinoma. Dėkoju ir uh, uždėmesi ir atleiskite, jeigu atsakiau ne visus klausimus. Diskusija, manau, yra labai įdomi ir ją galbūt galima būtų pratesti kažkokią formą. Bet, žinoma, papildomas klausimas. Dėl breksito. Konkretus, konkreti problema yra tarifinės kvotos. kalbame apie 70, nuo 70 iki 120 tūkstančių tonų jautinos. Dar ne, nežinome, koks bus naštos pasidalimas tarp likusio Europos Sąjungos dalis ir Junktinės karalystės, dėl to dar nesusitarta. Kaip šį klausimą jūs e, sprendžiate? Junktinės karalystės rinka yra didelė. Jeigu yra susitarimas, tai Junktinės karalystės kvota mm, ne, nesidūrus Europos Sąjungos rinkoje? Na, man sunku Jums pateikti atsakymą, nes atsakymas priklauso nuo aukštesnių kategorijų. Žinoma, mes pamirštame, kad breksito procesas vyksta ir tai ne tik su jautiena, bet ir kitais produktais. Turėsime turėti tai galvoje. Jautiena yra tik vienas iš elementų. Beje, tarifinės kvotos numatytos daugeliui tokių jautrių punktų, nes nenorime liberalizuoti tų dalykų. Nu, nes kartais pasigirsta tokių idėjų. Yra tarifinės kvotos jautenai, yra cukrui, kitiems jautriems produktams. Ir galite įsivaizduoti, kad kai galvojame, ką, kokius pasiūlymus pateikti, mes tikrai nepamirštame e, tikrovės, įskaitant ir breksitą. Taigi viskas su viskuo yra susiję ir priešingai ir atvirkščiai. Na, žinome, seksime e, darybų pažangą per stebėsinos grupę. Dabar e, žodis pranešėjai, prašom. E, Ačiū pirmininkė, labai trumpai noriu akcentuoti porą elementų. Manau, kad Sandra teisingai priminė, kad tai yra politinės asociacijos susitarimas, kuriame numatytas ir ekonominis bendradarbiavimas. Ir norima abipusių mainų tarp susitarimo šalių. Tačiau kai kurie kolegos sakė, kad turi būti numatyta ir nuostata dėl demokratijos. Ta nuostata yra, tai yra esminis susitarimo elementas. Bet noriu priminti, kad tai yra dvišalė nuostata, abipusė nuostata ir abi pusės gali tą nuostatą pasinaudoti. Uh, Kitas dalykas, žemės ūkis žinoma yra e, jautris rytis, ji e, sudaro 3,5 procento pasaulio BVP. Tai yra sektorius, kurį ES turi ginti, bet taip pat turiu pasakyti, kad e, šis susitarimas duos akivaizdžios naudos 96,5 procento ūkio sektorių. E, Sandra teisingai priminė, kad ES turi labai svarių interesų žemės ūkio sektoriuje ir komisaras Hogan kasmet turi 53 milijonų eurų biudžetą e, ir iš jo gali kompensuoti sektoriams, kuriuos paveiks susitarimas. Aš nesu tikra, tikras, ar e, jautienos sektorius pajus poveikį, nes 2004 metais, kai buvo e, sustabdytos dėrybos ir tuo metu ES buvo 15 valstybių narių, kurios e, gamino daug daugiau nei dabar, iš esmės tas e, gamybos per... Tas gamybos apimtis galėjome prilyginti pusiai hamburgerio tenkančio vienam piliečiui. Taigi, uh, dabar situacija pasikeitusi ir mes e, atveriame naujas rinkas savo įmonėms. Taigi visų pirma, kolegoms ir partneriams Merkosure noriu pasakyti, kad reikia rasti racionalų sprendimą automobilių e, klausimų, nes priešingų atveju bus labai sunku pasiekti patenkinamą dėrybų rezultatą. O dėl terminų, tai yra labai svarbus klausimas ieškant sprendimų ir komisijai noriu pasakyti, prašau dirbti lankščiai, pasistengkite parengti holistinį požiūrį. Ir aš apie čia, aš manau, kad daug muitų, kurios taiko ES, yra per dideli, ypač turint galvoje kitus sustarimus, kuriuos yra sudariusi e, ES. Vis dėlto manau, kad e, daugiau nei 90 procentų įmonių tikrai turės naudos liberalizavimo. Taigi turime kaip galima geriau pasinaudoti šiuo dėrybų raundu ir kaip jau sakiau, pasisakydamas pirmą kartą, mes turime mm, labai aiškiai vertinti mums kilančias užduotis. Pavyzdžiui, kalbant apie fitosanitariją, ES jau taiko fitosanitarijos taisyklės, reikia, kad ir kita pusė tai darytų. Na, Brazilijos mm, institucijos pranešė apie problemas ES labai greitai, komisija greitai sureagavo ir manau, kad na, tokie dalykai kaip tik turi būti mums argumentas siekti pažangos dėrybose. Ačiū, taigi išnagrinėjome ketvirtą punktą, dabar periname prie penkto punkto. Tai yra apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES Benedijos narėmis nesančių valstybių. Tai kalbame apie kovos su dempingu reglamento modernizavimą. Praėjusiais metais parlamentui sėkmingai pavyko paraginti tarybą siekti susitarimo dėl šio naujo reglamento. Turbūt prisimenate, kad mes tarybos pozicijos laukiame trejus metus, galiausiai mums pavyko. Ir dabar baigiame antrąjį svarstymą Pona Fielnerį šiandien pakeis ponas Winkler. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, kaip pirmininkas Langė ką tik pasakė, aš kalbu Kristofer Flierner vardu. Jis yra TDI mm, klausimo pranešėjas, dėja šiandien negali dalyvauti. Aš, na, turiu pasakyti, kad kalbame turbūt apie pačią kontroversiškiausią priekybos politikos dalį Tai yra visiškai natūralu, nes kalbame apie tarptautinių mastų pripažįstamą nukrypimą nuo muitų ir nuo to, kas yra sutarta. Pirmininkas prašo tylos salėje. Taip, e, šis e, susitarimas, kurio modernizuojama priekybos e, E, sistema iš esmės yra pirmas mėginimas modernizuoti sistemą nuo 95 metų. Taip, procesas vyksta ilgai, jis prasidėjo 2007 metais, kurį pateikus Baltąją knygą, kurią pateikė ponas Mandelson, taip pat dar ir ponas Degucht teikia atitinkamus pasiūlymus. Tikslas yra padaryti, kad priekybos priemonės būtų veiksmingesnės ir skaidresnės trumpai apie pačius svarbiausius klausimus ir ko pasiekė parlamentas dėrėdamasis su e, taryba. Taigi mažesnio muito e, taisyklė nebebus taikoma e, kompensaciniams muitams ir kitiems muitams, jeigu kalbame ne, ne daugiau kaip apie 17 procentų prekės kainos. E, Taip pat yra numatyti trys saugikliai, skaitant nuostatą, kad jeigu ES pramonė pas, patirs žalos, tai bus kompensuojama per didesnius muitus. Ir mes tarėmės su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, bus visiškai apsaugoti mūsų aplinkos ir kiti standartai, bus muitai skaičiuojami atsižvelgiant į padarytos žalos dydį, tada į muitai nuo šiol bus taikomi mm, prekiams, kurios patenka į kontinentinį šelfą ir išskirtinę ekonominę zoną, jeigu e, tai sumažins ES pramonės patiriamus nuostolius. Ir iš esmės manoma, kad e, didžioji dauguma balsuos už, taip pat turėtų užbalsuoti ir taryba, ir mūsų komitetas yra pateikęs preliminarų pritarimą. Ačiū dabar ponas David Martin. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pritariu Kristofer Fierner vertinimui, taip, kurį pateikė ponas Winkler, kad iš tikrųjų gera žinia, turime pasiekimų po penkerių metų vis dėlto manau, kad dar ne, neužsitikrinome pakankamos e, apsaugos, bet gerai, kad pasiekėme šį susitarimą. Taip pat turime prisiminti, kad e, tarybos pozicija buvo gana nutolusi nuo mūsų. Nu, per poną Vinklį noriu padėkoti Kristoferiui už jo darbą, nes aš žinau, kad Dėl kai kurių klausimų Kristoferis nebuvo nusiteikęs taip entuziastingai kaip kai kas iš mūsų, bet jis ištikimai laikėsi parlamento pozicijos. Norėčiau dabar paminėti vieną dalyką, apie kurį užsiminė pranešėjas. Tai yra mūsų pozicija dėl kontinentinio šelfo. Na, mes neturime apie tai detalios informacijos, ketiname viską įgyvendinti per įgyvendinimo reglamentą ir norėčiau išgirsti, kaip vyksta darbas su tuo įgyvendinimo reglamentu, ar jis bus greitai parengtas. Kitas dalykas - komisijos e, gebėjimas dirbti su nauju e, reglamentu, kiek suprantu, gali pritrūkti išteklių, nes prireiks išteklių komisijoje, nes prireiks ir greitų tyrimų, e, reikės gilintis į tarif, specifines prekes, aplinkosaugos standartus, visa tai yra rimtos užduotis, kurioms vykdyti prireiks išteklių, bet kad šis reglamentas veiktų, tai reikia tų išteklių, reikia tą reglamentą realiai taikyti. Taigi noriu įsitikinti, kad komisija yra tam pasirengusi. Dabar Janik Žado žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Prisidedu prie Davido kuris kalbėjo apie pranešėjo atliktą darbą. Iš tikrųjų, dėrybos nebuvo lengvos. Mm, parlamento pozicija buvo pakankamai tvirta. Ir tikrai mes ne, nesusiskaidėme tarybos atžvilgių, taryba nelabai čia ko norėjo ir iš, tai priešinosi praktiškai visiems punktams. E, dabar yra svarbus momentas. Yra pasiektas susitarimas, na, žinoma, jis nėra kažkoks revoliucinis, kalbant apie socialinius ir aplinkosaugos klausimus, vis dėlto jame atsižvelgiama į socialinius ir aplinkosaugos klausimus. Jie, juos bandoma atspindėti kainose. Ir Taip pat tai atsižvelgiam, bus atsižvelgiama ir komisijos ataskaitoje, kuri bus parengta ir viešai išplatinta. Svarbu, kad piliečiai suprastų, ką mes nuveikėme ir svarbu, kad tos priemonės egzistuotų, bet svarbu, kad jos ne tik egzistuotų, bet kad komisija ir apie jas skelbtų. Artėja rinkimai Europos parlamentą ir tikrai būtų labai apmaudu, jeigu komisija neparengtų ataskaitos, kurioje įvertintų socialinius ir aplinkosaugos klausimus. Svarbu, kad jie taptų viešų diskusijų e, tema na, Europa nėra tobula, mes, na, ne viską savo išsi, išsikovojame, tačiau vis dėlto kartais mums pavyksta pasistumėti pirmin, atsižvelgiant į piliečių e, nuogastavimus. Taigi noriu pateikti pirmąjį klausimą. Kai dirbate su nauja metodika, kaip jūs ketinate į savo ataskaitą įtraukti E, socialinius ir aplinkos saugos elementus. Pana Šolts. Ačiū pirmininkė, galiu tik pritarti kolegoms. Noriu padėkoti pranešėjui už ilgą įtemptą darbą kartu su mumis. Mes visi kartu dalyvavome šiame procese. E, Monas Fielner atsižvelgė į parlamento poziciją ir ją tvirtai gynė, netgi jeigu ta pozicija prieštaravo jo paties nuomonė. Aš manau, kad jis parodė labai gerą pavyzdį. Dėl turinio tikrai juo džiaugiuosi ir džiaugiuosi, kad ES tapo pirmąją, ES, e, pirmąją visame pasaulyje E, kurie atsižvelgia į socialinius ir aplinkosaugos e, aspektus, vertindama kainas ir lygindama kainas. Jei įsiklausome į piliečius, į profsąjungos, klimato, aplinkosaugos ekspertus, galite sužinoti, kad socialinis dempingas ir antidempingo priemonės yra labai svarbus dalykai. Taigi, taigi noriu dabar pasiūlyti pasistengti šį reglamentą pristatyti platesnėme kontekste, jį pristatyti savo tarptautiniams partneriams ir kalbėti apie šios klausimus įvairiose formuose ir galbūt vieną dieną mums pavyks susitarti dėl socialinio ir aplinkos sauginio dempingo, kurį siūlo mūsų apibrėžimo, kurį siūlo mūsų frakcija, bet kuris dėja buvo atmestas. Taigi, e, tame apibrėžime būtų kalbama iš, apie išlaidas, kurios yra mažesnės, jeigu prekės teikiamos e, net, nepaisant aplinkosaugos ir kitų aspektų. Ir taip kainų pranašumas E, turi būti laiko, šiuo, šią prasme turi būti laikomas net sąžininkų pranešumu ir turi būti laikomas aplinkosauginiu dempingu. Tai yra ypač svarbu, kadangi artėja naujas dėrybų dėl klimato kaitos raundas. Jis vyks šiemet. Mūsų tikslas yra sukurti pasaulinės priekybos reguliavimo sistemą, kad būtų užkirstas kelias gamtos niokojimui. Mm, ir mes turime, manau, perkelti konstatuojamosiose dalise pateiktas apibrieštis į pagrindinį reglamento tekstą, taip pat turime atsižvelgti ir į Tarptautinės prekybos organizacijos pasiekimus. Ačiū, o dabar ponė Žamė. Uh, <coughs> mes visi sutinkame, kad dėl uh, Kinijos agresos politikos, dėl pono Trumpo proces, protekcionizmo ir atitinkamų problemų reikia imtis priemonių. E, Antidempingo procedūros įdomios, tai yra būtinos priemonės. Šios priemonės susijusios su tam tikrų naivumu. Ar tai yra tos priemonės, kurių Briuselis gali imtis konkrečių šalių atveju. Yra tam tikra silpna vieta e, ginant prekybą mūsų. Aš manau, kad esame toli nuo tos Europos, kuri apsigina ir kai kalbame apie socialinį dempingą, tai tai jis vyksta ir Europos viduje. E, darbuotojų komandiravimas tai yra socialinis dempingas. Antra, kalbame apie PPO taisyklės, e, kurių PPO taisyklių nebenori nei Kinija, nei JAV, e, liekame vieni. Ir paskutinis dalykas, aš manau, kad reikia tokios politikos, kuri gintų uh, mūsų ekonomikos suverenumu. Ir aš nemanau, kad šis tekstas eina šią kryptimį. Ponui Žado kalbėjo apie e, apsaugos priemonės nuo viso pasaulio. Aišku, kad reikia tokių e, taisyklių, reikia kalboj, kalbėti, kaip gintis nuo dempingo mums, Nežinau, kaip sugalvosite tokias taisyklės. Manau, kad ta kova gali būti jau pralaimėta iš anksto. Nemanau, kad tai būtų pats geriausias sprendimas. Kemula. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Panas Mülleris. Ačiū pirmininkė komisija. Noriu padėkoti Inta uh, komitetui už šį darbą. E, šis darbas, kurį dirbome kartu su taryba ir mm, parlamentu, e, leido skurti tai, kas būtų e, ekonomiškai efektyvu, gerai Europos verslui ir mums pavyko įtraukti socialinės vertybės į prekybos gynybos priemonės. Tai buvo jau šiandien pasakyta. Jau pirmą kartą tai pavyko padaryti prekybos gynybos priemonės rytyje. Dabar atsakysiu į klausimus komisijai. Pirmiausia, pono Martino klausimas. Dėl kontinentinio šelfo e, šis darbas dar vyksta, jis yra pasistumėjęs pakankamai į priekį. Taip vadinama e, Karsan darbo grupėje ir mes kartu dirbame šį darbą šioje darbo grupėje. ir esame arti susitarimo. Ir kai rasime atsakymus visus techninius klausimus, bus prekybos gynybos komitete bus balsuojama e, pagal tas linijas, kurios sutartos modernizavimo pakete. E, parengėme penkis maždaug projektus ir kiekviename iš jų mums pavyko priartėti e, vis arčiau galtinio sprendimo bet galtinio rezultato dar nėra, bet aš tikiuosi, kad jis pasiektas gan greitai. Antras klausimas dėl išteklių. Jūs minėjote tai, kad šis modernizavimas įtraukia ir naujas užduotis. Tiesa, kad komisijai buvo suteiktos naujos užduotis, taip tiesa, bet iš esmės mūsų nuomonė šių dokumentų e, modernizavimas reiškia visų pirma taisyklių pakeitimus. Ir tam, kad taisyklės pakeitus galėtume taikyti, kolegas reikia apmokyti ir todėl daug dirbame būtent informuodami kolegas apie tai. Ir šiame kontekste mes peržiūrėjome savo vidaus procedūras ir procedūras susijusios su kitomis šalimis, kad būtų numatytos na, na, e, laikinos priemonės būtų taikomas greičiau. Ir būsime pasirengę, kai paketas įgalios kitų metų pradžio, kito mėnesio pradžioje. Esame įstikinę, kad galime dirbti su turimais ištekliais kol krūvis bus toks kaip šiandien. Jeigu jis padidėtų ženkliau, turėsime žiūrėti, ką daryti. Viena galimybė visada yra perskirstyti išteklius. Bet, kaip sakiau, komisija yra įstikinusi, kad mums pavyks susidaroti su darbu su turimais ištekliais. Jeigu darbo krūvis padidės, nors to ir nenumatome, tai turime pakankamai lankščių galimybių reaguoti ir gyveninti visus savo įsipareigojimus. Dabar e, atsakysiu į kla... pono Žado klausimą. socialinių ir aplinkosinių standartų įtraukimo ir profsąjungo. Tai yra labai svarbus didelis žingsnis. Komisija e, komunikuos apie tai labai aršiai ir kai šie dokumentai įsigalios kito mėnesio pradžioje, pamatysite ko, mūsų komunikaciją. Aišku, mes turime E, pateikti ataskaitą savo metinėje ataskaitoje, kaip gyvenimas šios taisyklės, galite būti įstikinę, kad tai bus padaryta tinkamai ir e, turėsime būti įstikinę, ar tinkamą radome kelią e, gyveninti socialinius ir aplinkosauginius standartus tinkamai pagal šios dokumentus. Na ir pagaliau, čia buvo sakyta, kad mūsų priemonės yra persilpnos ir neveiksmingos. Su visa pagarba aš norėčiau nesutikti dėl to, nes mes jau išanalizavimą savo priemonės, kiek jos yra veiksmingos, jau praeitėje E, tos priemonės buvo veiksmingos ir sėkmingos, ginantis nuo subsidijuojamo importo ir dempingo. O modernizuodami šias priemonės mes ją sustipriname dar labiau. Todėl nereikėtų visiškai nerimauti, kad priemonės yra neveiksmingos. Jos yra veiksmingos ir skaičiai tai aiškiai rodo. Taigi tiek norėjau pasakyti Jums atsakydamas į Jūsų klausimus. Dar kartą noriu pakartoti savo padėką už visą darbą su šiais dokumentais ir už konstruktyvų parlamento požiūrį per trialogus, kurie buvo labai sėkmingi. Ačiū, pranešėjas nori papildyti. Ne, ačiū labai, ačiū kolegoms ir komisijai. Aš perduosiu visus sveikinimus pranešėjai, žinoma, nes aš kalbu tiesiog jo vardu ir EPP vardu taip pat. Viena pastabėlę. Esu įstikinęs, kad turbūt niekada su visomis politinėmis frakcijomis nesutarsime dėl kai kurių klausimų, pavyzdžiui, dėl socialinio dempingo ES viduje. Kaip ten bebūtų, nudirbta buvo daug e, ir panaši nuomonė galiausiai buvo išsakyta ir mūsų komitetas turbūt gali pritarti šio darbo rezultatams. Taigi, jūs rezult... rekomenduojate patvirtinti šios dokumentus be pakeitimo. Kaip ten bebūtų, terminas pakeitimams yra šiandien 18 valanda, bet nesitikime, kad pakeitimų bus pateikta. Ir per kitą plenarinę sesiją galėsime balsuoti teigiamai. Tai tikrai parlamento sėkmė. Labai ačiū. O kitas klausimas yra uždaras komentatorių posėdis. Visi, kurie neturi teisės pasilikti, prašom išeiti iš salės dviejų minučių pertrauką.